Okay. Good morning, dear colleagues. Um, I would like to welcome uh, Mr. Hugervorst. Labas rytas, kolegos. Šiandieną mes susitinkame su Tarptautinio apskaitos standartų valdybos nariu E, tai yra struktūra, kuri plėtoja tarptautinius apskaitos standartus. Ir e, mūsų svečias Hantas Hogervorst e, dirbo ir Niderlandų vyriausybėje. O ir taip pat noriu pasakyti, kad ponas Erki Lilikanenas, kuris taip pat pas mus atvyko, yra naujasis e, tarptautinių finansinės atskaitomybės e, standartų patikos fondo pirmininkas. Jis juo tapo spalio mėnesį pernai ir anksčiau yra dirbęs e, tarptautinių valiutos fonde, taip pat Europos Suomijos bankė ir taip pat Europos centrinėme bankė. Tikiuosi, kad mes galėsime taip pat e, išklausyti jo įžvalgų ir pakalbėsime apie tai, kaip yra baigiamas renkti e, konkrečiai vienas standartas, apie kalbėsime apie tarptautinių apskaitos standartų valdybos e, veiklą. Tie klausimai mums yra labai aktualūs. Aš norėčiau paminėti naująjį draudimo standartą, 17-ąjį finansinės atskaitomybės standartą. Taip pat e, dirbame draudimo sutarčių e, srityje. E, finansinė skaitomybė, kitas rytis, kurioje dirbame, kalbėsime apie tuos visus dalykus dalykus, nes e, tai yra tikrai mums labai aktualu. E, Hugervorst pirmasis pasisakys, nepasirodo. Jūs susikeitėte, man labai tuomet malonu steikti žodį ponui Likanenui. Dėkui pirminkė, man labai Malonu vėl lankytis jūsų komitete. Kalbėjome apie bankų struktūras prieš e, keletą metų, bet norėčiau uh, E, prisiminti trumpai 2002-2003 metus. Aš buvau e, komiteto narys ir komitetas tuo metu patvirtino tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. E, ir taip pat dalykai susijęs su valdysena labai svarbus patvirtinti vienas susijęs su internetu, kitas su tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais. Ir e, atsirado nuo to laiko daug įvairių poslinkių, ypač privačiame sektoriuje, atsirado novatoriški sprendimai ir internetas išplito, skaitmeninė informacija atsirado ir taip pat tarptautiniai finansinės atsakomybės standartai suteikė mums daug kur kas daugiau informacijos apie finansinę padėtį Europos Sąjunga norėjo tuo metu kurti savo e, tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, bet komisija e, nutarė prisijungti prie tarptautinių standartų ir tuo metu Europos parlamentas taip pat išreiškė tam pritarimą, tai buvo 2002 metais. Aš noriu pasakyti, kad Patikos fondas laikosi tam tikros strategijos, mes e, dirbame su biudžetinėmis, strateginėmis organizacijomis ir mūsų misija apibriešta yra taip. Skaidrumas leidžia investuotojams e, priimti e, sprendimus ekonominius turint visą informaciją, o atskaitomybė yra galimybė naudoti informaciją, keistis ją tarp įmonių ir investuotojų ir užtikrinti atskaitomybę. Taip pat tai užtikrina ekonominį veiksmingumą ir investuotojai e, tuo metu mato daugiau galimybių. Ir standartai reiškia, kad mažiau kainuoja kapitalas ir tai prisideda prie didesnio augimo ir užimtumo. Ir dabar dar E, kai ką noriu pasakyti. Aš prisimenu labai gerai, kaip e, viskas vyko su standartais. 2002 metais Paul Walkeris, e, žymusis buvęs Federalinio rezervo banko vadovas, 2002 metais pas mus atvyko ir pasisakė, norėčiau jį pacituoti. Jis sakė, jeigu uh, E, nepriklausomas standartų kūrimas e, norime, kad pasiteisins, tada mes e, galime tikėtis gerų rezultatų. Bet jis kalbėjo apie konsultacijas kaip pagrindą tam kūrimui standartų, paskui procedūras. Ir taip pat jis sakė, kad turi būti geras pagrindas tiems standartams. Tie argumentai tebėra aktualūs ir šiandien. Uh, Europos parlamentas taip pat tose visose procedūrose vaidina atitinkamą e, vaidmenį. Lapkritį Johannesburgė, Pietų Afrikoje patikos fondo susitikimas vyko ir vienas iš Vaizėmen e, e, Nukulų labai žinomas žmogus iš Pietų Afrikos sakė, kad e, ši, tie standartai yra labai svarbus Afrikai, nes tai prisideda prie tiesioginių užsienio investicijų. Ir standartai padeda vyriausybėms kovoti su sukčiavimu ir korupcija. Ir aš norėjau paminėti tas, tuos du asmenys, nes jų mintys labai svarbios buvo. Dar dėl strateginių dalykų noriu štai ką pasakyti. Mes sausio mėnesį Kuala Lumpūre, Malazijoje, e, buvome surinkę susitikimą. Ir e, strategiškai galvojame apie pirmiausiai tris dalykus. Pirmiausia, apie kryptį de globalizacijos. Antras dalykas, kaip užtikrinti aktualumą standartų. Ir trečias dalykas, ką reikš mums technologijos. Dabar keletas pastebėjimų dėl kiekvieno iš tų, e, kiekvienos iš tų krypčių. Globalizacija labai didelį poveikį turi daugeliu sričių, e, prekyba pirmiausiai, prekybai pirmiausiai. O standartai galbūt e, juos mažiau įtakojo globalizacija negu kitas sritis, bet mes taip pat turime e, stiprinti pastarųjų metų pasiekimus ir e, taip pat galvoti apie tokias tendencijas kaip technologijų plėtra globalių mastų, tarptautiniai kapitalo strautai taip pat jie nenutruks. Ir aš noriu pasakyti, kad labai e, dėl to svarbu bus užtikrinti globalius standartus, nes e, tai, už, tai suteiks daugiau skaidrumo, atskaitomybės ir veiksmingumo. Tai yra susijęs su mūsų misija. Antras dalykas - aktualumas e, finansinė atskaitomybė ir standartai yra tamprai susiję dalykai ir šiandieną investuotojai nori žinoti daugiau. Jie nori matyti skaičius, planuojama pelną, bet taip pat ir, pavyzdžiui, jie nori suvokti, kokį poveikį jų veikla kitoms ekonomikos sritims gali turėti. E, įmonių tvarumas, poveikis aplinkai, socialinė e, rizika susijusi su įmonių veikla ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat šioje srityje labai svarbu mm, galvoti apie aplinkos e, socialinius valdysenos principus Ir mes e, atsižvelgėme plėtodami standartus į šios dalykus ir kolega apie tai vėliau pakalbės. Technologijos e, jau 2000 metais, dažnai kalbėdama apie tai, aišku, viskas keičiasi, e, juda į priekį, mūsų veikla keičiasi dėl technologijų standartų srityje. Vis dažniau priežios E, institucijos e, elektroninė forma priima ataskaitas, ESMA taip pat, ES tą mm, procedūrą taiko ir mes e, turime sukurti aukštos kokybės elektroninę taksonomiją, klasifikaciją. Tai labai svarbu. Ir taip pat turime galvoti apie tai, koks vaidmuo yra tų nežmoniškų informacijos kiekių, kurie egzistuoja elektroninė forma. Ir reikia galvoti E, kiek investuotojai gali būti patenkinti teikiant tokius masyvius duomenis ir e, ar tai patenkins jų poreikius. Ir mes į tą kontekstą žiūrėdami galvojame, kad vis tik tai tarptautiniai apskaitos e, atskaitomybės standartai išliks aktualūs skaitmenimas yra kasdieninė mūsų realybė ir mes turime prisitaikyti prie skaitmeninio pereimo, turime suvokti, kad jis e, paveiks iš esmės mūsų vidaus sistemas. Mes turime taip pat, e, žiūrėdami į šią mm, aplinką, turėtume pasiūlyti išeičių savo klientams. Dėkuoju pirmininkai ir mielai su jumis noriu pasakyti, kad dirbsime ateityje. Dėkuoju jums. Dabar ponas Zugervorst. Dėkoju, pirmininkė. Kadangi laiko turime nedaug, tai aš trumpai norėsiu pakalbėti tik tai apie 17 draudimo standartą ir apie e, pateiksiu tam tikrus pastebėjimus jūsų valdyseną ir aišku atsakysiu į e, klausimus vėliau. Septintoji skaidrė. 17 tarptautinės finansinės atskaitomis standartas, e, labai aktualus reguliavimo bendruomeniai, priežiūros bendruomeniai, nes šiuo metu matome, kad e, žemos palūkanų normos verslo modeliams daro tam tikrą įtaką ir įmonėms. Ir 17 standartas e, leidžia sustiprinti kapitalo buferius Aš e, girdėjau tai iš Korejos atstovų, bet ir iš Europos e, draudikų. E, ką reiškia tas standartas? Tai yra įgyvendinimas. Susijęs su įgyvendinimu. Mes išskyrėme įgyvendinimo etapų maždaug 20 sričių. Tai susijęs su veikla draudimo įmonių Ir mes sakome, kad mes sutinkame keisti procedūras, kol jeigu tas įgyvenimo procesas nesutrukdys veiklai. Iš 20 klausimų šešios temos e, e, EFRAG buvo nustatytos, taip pat kitur ir nutarta keisti e, šešis standarto aspektus. Ir e, mes taip pat turime aiškiai kalbėti e, su bendruomenė draudikų, kad jie žinotų, ką mes ketiname daryti. Tai yra susijęs su pereimu, su balansais, su draudimo produktais. Ir mes suprantame, kad E, daiko tikrai nedaug turėjome ir iki nuo 21 vis tik taigi 22 metus mes nukėlėme datą gyvenimo, nes draudikai nori daugiau laiko, jie tikriausiai tą jums yra sakę, mes taip pat uh, E, išgirdome iš jų, kad jie nenori, jog per daug viskas būtų užtęsta, nes jie supranta, kad kuo ilgesnis bus gyvenimo laikotarpis, tuo daugiau tai jiems kainuos. Ir dabar keletas žodžių apie mūsų valdybos, tarptautinių apskaitos standartų valdybos vaidmenį. Ir dar vienas dalykas - atskaitomybė pagal veiklą šalyse. Aš noriu pasakyti, kad mes e, parengėme tam tikras gairias. E, tai yra gairias apie tai, kaip rengti atskaitomybę pagal veiklą šalyse. Ir e, taip pat dažnai yra klausimai, kaip kad verslo modelis, E, ar kita informacija e, nesusijusi yra su finansinė atskaitomybė tiksliai. Ir mes norime, kad vis tik tai būtų atsižvelgta į tuos dalykus, pavyzdžiui, tvarumo aspektus, kaip poveikis klimato kaitai, ypač jeigu įmonė veikia energetikos, kalnakasybos e, srityse. Klimato kaitos aplinkosaus klausimai gali būti labai aktualūs įmoniai ir jie nėra tiesiogiai susiję su finansinė skaitomybė, bet e, tam tikri komentarai iš vadovybės pusės e, gali būti labai naudingi. Ir mes e, pateikime gairių apie tai, kaip rašyti, renkti tokią informaciją. Dar vienas dalykas - įmonės tvarumas E, metinės ataskaitose taip pat e, jis gali būti apibūdintas. Dabar atskaitomi pagal šalis. Praeitą posėdį aš sakiau, kad mes susitiksime su stebėsinos valdyba ir kalbėsime apie tai ir aiškinsimės, ar reikia toje srityje ką nors daryti. Ir mes jau keletą kartų esame su stebėsinos valdyba tą klausimą aptarę, taip pat su EBPO E, kalbėjome atstovais, nes jie kaip tarptautinė struktūra e, vadovauja procesam šioje srityje. Ir mes iš tikrųjų nemanome, kad tiesiogiai yra susiję tarptautiniai finansinės apsaugos standartai ir atskaitomi pagal šalis. Atskaitomybė apie veiklą šalyse e, turėtų pateikti perkėlimo kainodaros informaciją, bet tai yra nesusiję su standartu mūsų nuomonė. Taip pat EBPO pajamų apibrieštis yra visiškai kitokia negu mūsų ir dėl to e, įtraukimas e, tos atskaitomybės galėtų e, sukelti labai daug sumaišties. Taip pat mes siekiame e, parengti gairias apie rizikingų investicijų strategiją. Galbūt tai būtų ryšys tam tikras su atskaitomybė pagal uh, E, šalis. E, taip pat, e, kaip kad yra ESD atskaitomybės srityje, nors mes tų standartų nerengėme. Ir taip pat noriu pasakyti, kad stebėsienos valdyba mes su, su, su jos nariais keitėmės nuomonėmis, bet e, valdybos e, nuomonės yra labai įvairios ir bent jau jie išklausė mūsų argumentų. Galiausiai aš galiu pasakyti, kad mes e, visai esame patenkinti savo poziciją, tai yra tiesiogiai nesėti mūsų veiklos su atskaitomybė pagal šalis, tačiau renkti komentarus apie tam tikrus atskaitomybės elementus, kaip kad rizikingas strategijas. Tiek norėjau pasakyti pradžioje pirmininkė ir jeigu norite, aš mielai atsakysiu klausimus. Dėkoju. Dėkoju Jums už labai naudingą ir įdomią prezentaciją. O dabar mes galime pradėti diskusiją su komiteto nariais. Pirmasis kalbėtojas ponas Stolojan. Prašome. You, and... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Hugervost, buvusiam taip pat ir fondo vadovui ponui Prada už mūsų bendradarbiavimą per šią kadenciją. Mums kartu iš tikrųjų pavyko žengti labai svarbius uh, pasieki, uh, pasiekimus, tai ir dėl nuomos, ir dėl draudimo sutarčių, ir dėl finansinių priemonių. Ir aš manau, kad mes tikrai nuveikėme gerą darbą. Jūs tikrai puikiai dirbote abudu ir tikiuosi, kad uh, po rengimo ekonominio pinigų komitet, reikalų komitetas nuspręs išsaugoti uh, E, šį formatą. Tai reiškia, kad veiks ir toliau darbo grupė, kuri e, rūpinsis visais šiais klausimais. O dabar norėčiau užduoti Jums kelias klausimus. Pirmasis yra susijęs su draudimo sutartimi. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, mes gavome laiškų iš įvairių draudimo įmonių, ypač iš e, savitarpio draudimo įmonių, Jos yra labai susirūpinusios ir mano klausimas jums būtų štai toks. Ką jūs ketinate toliau daryti tam, kad galėtume spręsti šias problemas? Antras klausimas. Jūs minėjote skirtumą tarp finansinės apskaitos standartų ir kitų dalykų, kurie labai rūpė Europos parlamentui, įmonėms ir taip toliau. Ir tai yra dalykai susijęs su da, ekologinė ir socialinė valdysena. Aš manau, kad be abejo finansinės atskaitomybės klausimų nereikėtų painioti su, kitom, su kitais dalykais, bet man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate šį klausimą. Tai yra tai, kad siūloma dabar teikiant ataskaitas taip pat atsižvelgti į tai, kaip laikomasi aplinkosaugos ir socialinių standartų. Ir dar vienas klausimas susijęs su technologijų įmonėmis. Ką jūs ketinate daryti tam, kad galėtumėt geriau reglamentuoti nematerialaus turto klausimus? nes būtent tokios technologijų įmonėms svarbiausias jų turtas ir yra nematerialusis turtas. Ir dėkuoju dar kartą Jums už visą mūsų bendrą darbą. Ponios Stolojan, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų klausimus. Taip ir mums buvo nepaprastai malonu su jumis dirbti pastaraisiais metais. Ne visuomet buvo lengva dirbti, bet bent jau visuomet kalbėjome atvirai ir dėl to sugebėjome nemažai ką pasiekti. Taip, aš manau, kad e, iš tikrųjų mes nenorėjome paveikti parlamento sprendimų, nenorėjome kištis į sprendimų prieimimo procesą, bet man taip pat atrodo, kad ten mūsų nulatinė darbo grupė tikrai pasiteisino. Toliau, dėl draudimo, ypač savidraudos įmonės. Man nebuvo žinoma, kad čia iškilo kažkokių problemų. Aš pasižymėjau tai, ką jūs sakėte ir aš paprašysiu, kad mano darbuotojai viską išnagrinėtų. Toliau. Nefinansinės informacijos pateikimas ir ypač nematerialusis turtas. Tai yra susiję iš tikrųjų dalykų. Jau esu sakęs, kad akivaizdu, kad mes neturime pakankamai išteklių tam, kad galėtume renkti tvarumo atas, standartus. Yra įvairių organizacijų, kurios tuo rūpinasi, jų ir taip jau yra per daug ir aš tikrai nemanau, kad mes turėtume prie jų prisijungti. Tačiau Aš manau, kad tokie dalykai kaip aplinkosaugos klausimai, kaip jie ir minėjau savo žanginėje kalboje, uh, tie klausimai gali tapti tikrai ir svarbus, kai kalba eina apie įmonės finansinę ateitį. Ir finansinėse ataskaitose tai nėra da, uh, dažnai atspindėta, nors į tai būtina atsižvelgti planuojant finansinę veiklą. Ir todėl mes ir atliekame peržiūrą, bandydami suderinti finansinę atskaitomybę su aplinkosaugos atskaitomybė. Tais klausimais, kai su aplinkosaugos susiję dalykai gali nulemti įmonės ateitį, tuomet jie turi būti atspindėti finansinėse ataskaitose. Jei akivaizdu, kad klimato kaita gali paveikti įmonės perspektyvas ateityje, ši informacija turi būti pateikta metinėje ataskaitoje. Ir turi būti paminėta vadovų komentaruose. Vadovų komentarai, beje, jų pastabos yra labai svarbi finansinės ataskaitos dalis. Ten nedaug iš tikrųjų. Uh, Ten yra pateikime svarbiausia informacija. Techno, dėl technologijų tech, e, įmonių. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu ir nežinau, ar pavyks viską atspindėti finansinėse ataskaitos, nes labai dažnai tas nematerialusis turtas labai efemeriškas yra, labai sunku jį iš tikrųjų įvertinti, apibrėžti. Ir nemanau, kad būtų protinga, jei mes reikalautume, kad šios įmonės įvertintų skaičiais tokį e, turtą savo finansinėse ataskaitose, bet manome, kad vadovų komentaruose, vadovų pastabose apie tai būtina kalbėti. Tenai būtų tinkama vieta tokią informaciją pateikti. Dėkoju. Dėkoju ir aš norėčiau padėkoti ponui Stolojan ir kitiems uh, kas dirba TVS e, grupėje. Aš manau, kad ši darbo grupė turėtų tęsti savo darbą ir po rinkimų. Labai svarbu, kad Europos parlamente veikia da, nuolatinė darbo grupė, kuri rūpinasi šiais klausimais. Tai yra naudinga ir padeda mums plėtoti veiksmingą dialogą. Dėkuoju. Pirmas berės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, socialdemokratų frakcijos vardu ir kaip e, darbo grupės narė, aš norėčiau taip pat e, e, prisijungti prie to, ką sakė ponas Tolojan, pasidžiaugti tuo, kad, kaip jis pirmininkauja šiai darbo grupiai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad ir Tai yra labai svarbu, nes Europos parlamentas e, tikrai gali realiai veikti e, e, įvykių šioje srityje. Ponas Lan kalbėjo apie 17-ojo TFAS keliamas problemas savidraudos įmonės ir aš manau, kad į tas problemas reikėtų atsižvelgti. Apgailėstauju dėl to, ką jūs mums pasakėte dėl ataskaitų pagal šalis įteikimą. Čia mūsų nuomonės nesutampa. Aš nežinau, ar, jum, ar mums pavyktų čia kažkaip susitarti. Mes esame įsitikinę kaip politikai, o mes beje su jumis ir bendraujame, kad galėtume jums perduoti uh, politinę žinę. Uh, Uh, ir mes norime Jums pasakyti, kad tas ataskaitų pagal šalis teikimas, kuris beje yra blokuojamas šiuo metu taryboje, yra nepaprastai svarbus mūsų nuomonė. Jis yra labai svarbus tiek, kai galvome apie patį Europos Sąjungą, tiek už jos ribų. Vienas dalykas, esminis dalykas, apie kurį aš norėčiau pakalbėti, tai yra tai, kas vyks po atsižvelgiant į aukšto lygio darbo grupės išvadas. Uh, kuri pasakė, kad mes turime atsižvelgti į nefinansinių dalykų da pateikimą da finansinėse ataskaitose. Kaip tai galima būtų padaryti? Jūs sakėte, kad mm, dažnai tai neturi esminio poveikio įmonių veiklai. Bet pažiūrėkite, pavyzdžiui, draudimo sektorių draudimo įmonėms da, labai svarbu yra da, įvertinti su klimato kaita susijusią riziką arba turtas, kuris yra kažkaip su, susaistytas su kitais dalykais. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir mes negalime sakyti, kad tai nėra dabar reikalinga ir kad gal kada nors vėliau tai galima bus apibriežti. Be to, kai da, mes galvojame tai, kas šiuo metu vyksta da, ir jei Europa veiksas e, greičiau nei tarptautinė bendruomenė ir e, po to, kai mes patvirtiname savo taksonomiją, aš manau, kad mes turime suvokti, kad gal mes turėsime vis dėlto e, prisipažinti. Da, da, turėsime pasakyti, ką esame padarę ir jūs sakote, kad ne, tarptautinės normos yra kitokios, bet jie kiti nieko nedaro tam, kad galėtų integruoti taksonomijos logiką ir kad galėtų atsižtinkamai vertinti ekonomikai ir finansų rinkoms kylančią e, riziką, kuri yra susijusi su, da, su, pai, su saistytų turtu mes turime kažką daryti, mes turime kažką re, kažkaip reaguoti jei kiti nenori, tai nereiškia, kad e, mes negalime imtis iniciatyvos. Ir aš manau, kad mes tikrai galėtume tą padaryti. Um, Pirmiausia, dėl ataskaitų pagal šalis teikimą. Tai, kad aš jums pažadėjau, kad aš uh, pakalbėsiu apie tai su pinigų valdyba, reiškia, kad aš tikrai e, įsigilinau į tą klausimą. Ir aš tikrai įsigilinau į tai, kaip veikia ABPO. E, ir galiu pasakyti, kad tai man padarė tikrai didelį įspūdį, tai kaip jie dirba. Tarptautinis susitarimas, e, ar jis yra. Jis jau yra pasiektas ir aš manau, kad mes turime labai gerą galimybę šiuo metu. Kaip ir ABPO, aš esu įsitikinęs, kad ataskaitų pagal šalis teikimas, jei jis bus taikomos kaip tokia vienintelė priemonė, gali teikti klaidingą informaciją. Šį dalyką reikia derinti su sandorių kainodara, informacija apie sandorių, sandorių kainodarą. Ir aš manau, kad ABPO jau parengė iniciatyvą, kuri labiausiai tinka šiuo metu, ypač kai kalbame apie tarptautinį lygmenį. Aš nenoriu kratytis atsakomybės, bet aš esu tikrai įsitikinęs, kad tai, ką jie siūlo, yra geriausia. Toliau. Tvarumo ataskaitos Europą čia nereikia, nereikės nieko viešinti ir kažkaip, kaip jūs sakėte, prisipažinti, kad mes kažką esame padarę. nes mes ga, ga, galime be abejo tvirtinti mums reikalingus teisinius aktus. Bet iš esmės galvojant apie tvarę Europą, mes esame laisvi daryti tai, ką norime ir kurti tą Europą tomis priemonėmis, kurios mums atrodo tinkamos. Tad nepamirškime, kad, kad kai vyko diskusijos dėl 19 standarto, tuomet mes kalbėjome apie tai, tai, kad tai turės poveikį ilgalaikiams investicijoms. O tai reiškia, kad tai yra susijęs su tvaria plėtra. Ir tai, ką mes sakėme apie 19-ąjį TFAS, mes sakėme, kad nu, norime ne tik nusiųsti standart, nusiųsti tam tikrą žinę, bet norime realiai kažką keisti. Ir dabar paskelbtos yra naujos ataskaitos, naujos analizės ir akivaizdu, kad mūsų nuomonė buvo pagrista. Taip, bet mes čia dabar kalbame apie de, tik finansinę atskaitomybę. Aš suprantu, kad nuomonės dar skiriasi šiuo klausimu. Prie to gal klausimą galima būtų su, sugrįžti, bet aš pritariu iš tikrųjų tam, ką jūs sakėte, iš esmės ir galbūt iš tikrųjų. De, ir įvyktų taip, kaip jūs sakėte. Bet tai, kai jūs sakėte apie draudimą, yra labai įdomu, nes aš esu įsitikinęs, kad draudimas ir taip jau patiria, draudimo sektorius patiria klimato kaitos poveikį. Ir mūsų rengiami standartai yra reikalingi tam, kad galima būtų ateityje geriau vertinti pinigų, grinų pinigų srautus, atsižvelgiant ir į besikeičiant apsaugoti klimatą. Taigi jau pagal parinktus standartus draudimo įmonės turės atsižvelgti į aplinkosaugos dalykus. Taip, jie turės e, tai atsižvelgti, todėl kad turės paruošti pinigų tam, kad galėtų padengti nuostolius, bet net, tai neatsižvelgiama galvojant apie investicijas. Taip, iš tikrųjų. Tai nepatektų į mūsų standartą, Bet ten, kai, kai aš sakiau, kai, kai e, atask, informacijos apie tvarumą pateikimas yra susijęs su finansinė atskaitomybė. Iš tikrųjų, yra būtent ta situacija, kai de, a, a, a, tvarumas gali daryti poveikį finansiniai padėčiai. Ir tuomet be abejo tai yra labai svarbu, nes tai, kaip minėjau, gali paveikti įmonės, e, finansinės įmonės veiklos rezultatus. AKR nematau. Alde. Kadangi šiame posėdėje yra pateikiamas vertimas, aš kalbėsiu savo gimtają vokiečių kalbą, taigi prašau uždėti ausinės. Ponas Likanenas iš pradžių minėjo, jog 87 procentai pasaulio jau naudoja IFRS. 2004 metais, kai atėjau Europos parlamentą, prisimenu, tamatinis generalinis direktorius minėjo, kad tai yra tik kelių mėnesių klausimas ir tuomet jau ir JAV apsispręs prisijungti prie tų šalių grupės, kurios naudoja IFRS. Praėjo 15 metų tačiau JAV vis dar neprisijungė prie šio standarto, lygiai taip pat ir Kinija to nepadarė. Taigi mano štai koks klausimas, jeigu dvi pagrindinės pasaulio ekonomikos JAV ir Kinija nenaudoja IFRS, ar nėra mm, iliuzija ir toliau tikėtis, kad e, vieningi standartai, ko ne jau pasiekimi ranka. Antras dalykas. Dabar sprendžiamas klausimas, kaip traktuoti skaitinės įmonės. Tai yra pirmiausia Silikono slėnyje įsisteigusios įmonės, kurios veikia visame pasaulyje. Ir nesu tikras, juolab, kad jūs esate kilęs iš JAV ir nenaudojate namuose IFRS, nesu tikras, kad jūs taip paviešis bus pasirūpinta, kad tai bus paviešinti įmonių veiklos duomenys, kad galima būtų tas įmonės tinkamai apmokestinti. Tai kągi galima padaryti, ar tikrai pakaks IFRS tam, kad galima būtų mm, taip pristatai, pristatyti įmonės veiklą ataskaitose, kad galima būtų tinkamai įmonės apmokestinti. Kaip žinia, komisija renkia pasiūlymą dėl skaitminių paslaugų apmokestinimo. Na ir mintis yra apmokestinti ten, kur sukrimas pelnas. Kaip jūs viską vertinate? Trečias dalykas, jau yra nemažai politinių mm, frakcijų, grupuočių, kurios mano, kad vienos makroekonomikos neįmanoma vertinti vien tik tais per BVP. Yra ir kitų, pavyzdžiui, kokybinių veiksnių jeigu jūs sutinkate su tokiu samprotavimu, ar šį principą galima tuomet pritaikyti ir įmonėms. Ir gal IFS iš tikrųjų dabar mm, galbūt planuoja išplėsti kriterijus tam, kad mm, įmonės veikla nebūtų vertinama vien tik tais e, per ūkinę veiklą, kaip atsižvelgti ir kitus aspektus. O kitas dalykas, kaip yra su kriptovaliutomis, bitkoinais ir taip toliau. Taigi, kokių e, galimybių turi IFRS <clears throat> tinkamai įvertinti ir tokių įmonių veiklą, kurios, kurios e, naudoja tik tais kriptovaliutas. Dėkoju. Na taip, visai nesneigydamas kitas pareigas dirbau su kriptovaliutomis, bet tai aišku susir su apskaita, o dėl Kinijos ir JAF ir atitinkamų standartų jūsų klausimai pagristi. Prieš tai 2003-aisiais e, citavau Paul Work, na tai aišku, tai buvo visų šių tendencijų pradžia, mes buvome nusikę optimistiškai, tačiau dėja viltis nepasitvirtino vis dėlto nepamirškime, kad e, šiame pasaulyje yra du teigiami dalykai. Pirmiausia, tai yra tos įmonės, dėl kurios e, rengia ataskaitas Europoje pagal standartus, jos gali būti panaudotos ir kitose šalyse, skaitant į JAV. O kitas dalykas dėl taksonomijos, dėl vėlgi SB Europoje tai minėjo, tai Tai yra teigiamas elementas. Aišku, gal viskas galėtų būti geriau, bet e, būkime optimistiškai gerai, kad atsižvelgime apskaitoje ir šį aspektą. Dėl Kinijos. Visai neseniai susitikau su partneriais iš Kinijos ir matau, kad e, Kinija yra nusteikusi labiau ryšingiau laikytis įsipareigojimų. Nu, kai buvo parengiami uh, įmonių, palygintos įmonių ataskaitos, tos, kurios laikosi Kinijos standartų ir tos, kurios, pažiūrėjau, laikosi IFRS standartų, pažiūrėjau, Hongkongo biržoje, tai labai panašios ataskaitos. Na, mes, e, tarkim, manome, kad e, jeigu kiltų tikrai kažkokia rizika, būtų vis dėlto spaudimas laikytis to, kas pasiekta. Na ir tai yra būtent tas rytis, kur galima tikėtis papildomos pažangos. O dėl kriptovaliukų, uh, tai galbūt e, kolega Hoganas galėtų atsakyti. Dar papildomai dėl Kinijos. Tos įmonės, kurios Hongkongė rengia dvigubas ataskaitas, e, e, dviejų šimtų rezultatai yra faktiškai tokie patys kaip ir pagal IFRS. Taigi Kinijos standartai yra labai panašus į IFRS. Ir mes faktiškai juos laikome šeimos nariais ir jie tikrai did, įneša didelį, įnešį, didelį indėlį mūsų biudžetą. Jie tikrai labai angažuoti. O dėl kriptovaliutų, skaitmeninių pinigų, tai gal ir žinote, vidutinis ciklas, per kurį rengiamas standartas, yra penkeri metai. Man atrodo, kad kol baigsime skaitmeninius pinigų rengimo standartus, tos kriptovaliutos gali būti net ir išnykusios. Tai ir stebime šiuo metu. Be to, jeigu rengite standartus, tai faktiškai to pasakoje, ko ne, įteisini tai, kas yra rinkoje, o šioje rinkoje daug kas mm, nėra labai geri dalykai. Taigi būkime atsargus rengdami standartus kriptovaliutoms. Na, o beje, mes nusprendėme štai kaip. Mes nusprendėme sukurti ver, interpretavimo, aiškinimo komitetą tam, kad bent būtų kiek aiškumo daugiau dėl kriptovaliutų. Ir tas komitetas turėtų renkti gairias. Rekomendacijas. Nelabai su, esu tikras, ar supratau jūsų tą vidurinį klausimą dėl vertinimo kriterijų, neapsirbant vien ekonominiais, mes e, vertinimo kriterijomis, pavyzdžiui, e, tam, kad galėtume labiau ir geriau vertinti įmonės veiklą, atsižvelgiant ir kitus aspektus. Ortas, pane Ortason norėtų žalių frakcijos vardu pasisakyti. Nematau kitų frakcijų atstovų. Na, nebent bū, būtų pasisakoma spontaniškai. Tai aš manau tiek. Dėkoju už gan gyvas diskusijas. Jos iš tiesų labai naudingos. Na ir kaip minėjau, tęsime šį darbą. Na ir tiek mūsų komitetas, tiek ir tie kiti būsimi parla, šio komiteto nariai tęs šį dialogą su jumis. Na ir kaip matome, yra tikrai nepaprastai svarbu, svarbių aptartinų klausimų. Gal, pavyzdžiui, įsiskiria nuomonės dėl ataskaitų pagal šalis ir kitų klausimų, bet tai tik tais pagyvina diskusijas, jos tampa įdomesnėmis. Uh, Dėkoju už jūsų puikų darbą bei bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Dėkoju. Dear colleagues. Brangus kolegos. Brangus kolegos, paprašysiu atsisėsti į savo vietas, na, nu, o tie, kurie neketina dalyvauti posėdį, paprašyčiau išeiti. Perkime prie kito darbo tvarkės punkto. Mm, pradėsime visą eilę klausimų. Pirmiausia, viešas klausimas dėl siūlomo kandidato į e, bendrosios pertvarkymo valdybos e, nario pareigas sveikinu ponas Abiola Europos parlamente. Na, kaip žinia, per šį klausimą mes aptarsime komisijos pasiūlymą dėl to, kad reikėtų paskirti į šiuo metu neužim, narį, į tušias neužimtas pareigas bendrojo valdymo pertvarkos valdyboje. Anksčiau tai buvo ponas Grande, taigi noriu pasveikinti Sabistiano Laviolo komisijos siūlomą kandidatą. Mm, Bankų sąjungos darbo e, grupės nariai ir kiti, kiti nariai susitiko e, sausio 15 dieną su ponu Laviol, uždarėme posėdį po to, kai komisija pasiūlė jo kandidatūrą. Na, o dabar jau e, vyksta viešas klausimas, nes e, tai demonstruoja narių atskaitomumą parlamentui. E, o taip pat ir narių atskaitomumo už jų sprendimus dėl komisijos siūlomo kandidato patvirtinimo ar jo kandidatūros atmetimo, o taip pat ir dėl viso šio proceso, um, kurio metu formaliai ir neformaliai diskutuojama su komisija pabaigos. Na, tikiuosi, kad gavote pona Laviola gyvenimo aprašą. Taigi, ponė Laviola, prašau e, žodis jums ir paprašysiu e, padaryti įžangą, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man tenka didelė garbė dalyvauti šiame klausime, kuriame bus svarstoma mano skirimas į bendrosios pertraukos valdybą. Norėčiau trumpai priminti mano darbo patirtį bei motyvus, dėl kurių priežasčių norėčiau žimti šias pareigas ir ką duočiau bendrosios pertvarkos valdybai. Esu šiuo metu Italijos centrinio banko valdybas. 12 metais buvo skirstas į Italijos nu- nuolatinę atstovybę Europos Sąjungą ir dirbau ties kitais bank, bankų sąjungos klausimais. Dirbo ties tiesiog, kurios pasiūlymais e, šioje srityje, taip pat e, ties finansų ir bankinisės klausimais, be kitako, Italijos pirmininkamo metu prieš atvykdamas į Briuselį, aš e, visą savo karjerą skyriau bankų priežiūros klausimams tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu. Taip pat, pavyzdžiui, dirbu nuo 91 iki 12 metų, dirbau įvairiose bankininkytės priežiūros institucijos po keturių intensyvių metų, e, intensyvių dėrybų su vadovų taryba. Esu labai džiugus, kad galėčiau nešti savo indėlį bendrosios pertvarkos valdybą. Na ir bankų pertarkimo mechanizmas Europoje Sąjungoje kelia rimtas užduotis. Na, pris, Taigi, suprantant, kad reikia kartais reaguoti per trumpą laiką, Taigi atliktas darbas yra milžiniškas, na ir vis dėlto reikia užbaigti e, nemažai likusių darbų. Pavyzdžiui, šiuo metu dirbama tam, kad būtų baigti bankų pertvarkymo planai e, pagal SMS, o taip pat e, pagal atliktą darbą, pavyzdžiui, yra nustatoma pagrindinės funkcijos e, krizės atveju. Na, o skaitinės politikos kūrimas e, įvairiais lygmenimis reiškia, kad reikės atitinkamų teisės aktų. Papildoma užduotis tai yra politinis ir analitinis darbas e, tam, kad būtų pašalintos klytis bankų pertvarkymui. Taip pat labai svarbus yra bendradarbiavimas su bankų pertvarkymo institucijomis, įskaitant trečiose šalyse. Na, o tokie klausimai, kurie susijęs su uh, E, bendradarbiavimu augančios ekonomikos šalių rinkose, taip pat ir su Junktinė karalystė po Brexito yra labai svarbus elementas. Na, o taip pat reikia pagerinti bendrą sistemą likvidumo užtikrinimas po pertraukos yra labai svarbus dalykas ir šiuo tikslu reikia surenk, sukurti ES lygių lankščius mechanizmus, kurie leistų gyventinti pertraukos mechanizmus. To pasakoje bankų sąjungos e, sistema bus lygiai verti Junktinės karalystės ir JAV sistemoms. Na ir valdybai neša atitinkamą indėlį tam, kad būtų gyventinti eurozonos sprendimai primti praeitą vasarą labai svarbu numatyti apsidraudžiamasias priemonės, o taip pat reikalingos indėlių apsaugos sistemos, kadangi bankų pertvarkymas bus taikomas tik tais bankų turtui, tai, kad trūksta ES bankų likvidavimo sistemos, tai yra rimta problema. Na ir, tarkim, labai. Taigi, ne, na ir beje, tai apsunkina e, pertvarkymo planų sudarbą, kai bankai dirba tarptautinių lygų ir, lygių ir priklauso e, bankų grupams. Na, pavyzdžiui, jie, reikia administracinės priemonės, kuri leistų e, užtikrinti bankų likvidaciją, tai pasiūlė IFF. Na ir tai, na, ir tai atveria galimybę valdybai teikti politinės rekomendacijas komisijai dėl tų sričių, kur harmonizacija būtų sveikintina. Na, o direktorių E, valdyba būtų įtraukta į tų užduočių vykdymą, kurios buvo pristatytas anksčiau. Pavyzdžiui, primant sprendimus, formuojant politiką valdybą, taip pat parengiant ir pertvarkymo planus, užtikrinant jų gyvenimą, taip pat užtikrinant politinių e, gairių vadovų rengimą ir platinimą, o taip pat užtikrinant bendradarbiavimą su nacionalinėmis bankų e, pertvarkymo institucijomis. Taigi aš manau, nežinau, kad e, to, tie reikalavimai susijęs su valdymo klausimais keliami direktoriams tikrai atitinka um, tikrovę. Na, taip pat svarbus tokie dalykai kaip gebėjimas vadovauti komandai, literistė. Taigi per mano karjeros surinkta uh, ta, ta patirtis, techninės žinios tikrai labai pasitarnaus dalyvavimas tarptautinės komitetas, neretai pirmininkaujant jiems tikrai leido man sukaupti svarbių gebėjimų, kurie leidžia išspręsti, pavyzdžiui, konfliktus tarp nacionalinių valdžios institucijų, nepriklausomas nuo privataus sektoriumis, o taip pat galimybė prisimti atsakomybę. Um, mano tapatybė kaip Europos tarnauta, tapatybė tikrai pasidarnaus. Na, no, po to, kai bus suderinti e, nauji bankų sąjungos teisės aktai, jeigu būsiu paskirtas, prisidėsiu prie šių teisės aktų įgyvenimas. Na ir tikrai man teks garbė, tikrai jūsus pagerbtas, jeigu galėsiu prisidėti prie tikrosios to žodžio prasme Europos bankų pertvarkymo sistemos sukūrimo. Dėkoju už jūsų dėmesį. Dėkoju. Mm, Pone Laviola, jums už pasisakymą žanginį. O dabar kolegų klausimai. Pirmasis Margus Weber. Dėkoju, kalbėsiu toliau vokiečių kalba. Kadangi užtikrintas vertimas, norėčiau pasinaudoti šią galimybę, nes e, čia tikrai gerai, tikrai kalbu vokiškai, tikiuosi mane suprantate. 1, 2, 3, pasitikslinam. Taigi, a, anglų kalba yra pirmasis kanalas, italų tikriausiai ketvirtas kanalas. Hmm? Ça marche maintenant Okay. Jetzt kann ich Deutsch reden. Kągi, dabar jau galiu kalbėti vokiečių kalbą, puiku. Dėkoju, ponė Laviola. Džiugu, kad šiandien turime galimybę padiskutuoti su jumis. Nuo konkrečiai per pastarosius keletą mėnesių pasitaikė keletas atvejų, kai bankus teko gelbėti pasitelkant um, mokesčių mokėjimus, banko populiarą, banką kalyčią, tik keletas pavyzdžių. Taigi bankų sąjungos pažadas ir pertvarkos sistema numato, kad mokesčių mokėtojai nebereikės mokėti už bėdą atsidūrusių bankų gelbimą, tačiau vis dėlto šie atvejai rodo, kad bent jau pažeista bankų pertvarkymo dvasia, kaip jūs vertinate šią sistemą ir ar manote, kad pertvarkos sistema taikant yra kažkokių netitikimų, jeigu taip, kaip tai galima šalinti, o gal tai yra tiesiog komunikacijos e, problemos ir kaip su jomis kovoti. Antras klausimas. Na, o kokios didžiausios problemos jūsų manimų užtikrinant bankų sistemos stabilumo Europoje, ką reikėtų gerinti ir kaip? Štai taip trumpai mano klausimai jūsų, atžvė, jūsų adresu dėkoju. So let me recap the questions if E, noriu tik tai pastikslinti, e, ar teisingai supratau klausimus. Pradžioje jūs klausėte e, apie tai, ar buvo iš tikrųjų pažeidimų susijusių su krizės valdymų sistema ir klausė taip pat, kur galima patobulinti sistemą. Dėkoju. Aš manau, kad mes E, iš e, krizių, krizinių atvejų, kurie susiformavo Europoje, tik tai vienu atveju buvo e, pažeidimų, sukčiavimo. Tai yra banko populiar atvejis. Kitais atvejais e, buvo nustatytas kapitalizavimas atsarginis, tai yra susijęs su Veneto banku. E, Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, visų taisyklių buvo laikomasi, visais kitais atvejais negalime kalbėti apie tai, kad reikalavimai buvo pažeisti, tačiau jūs tikriausiai turbūt turėjote galvoje dvasę veiksmų, ar kitaip galima buvo ką nors padaryti tam tikrais atvejais perėjimo klausimas e, galbūt aktualus, kadangi teisės aktai buvo nauji ir pirmaisiais atvejais tarsi buvo bandymas e, gyvenimo tų teisės aktų. E, Veneto bankas skirtumas tarp vertinimo sisteminės rizikos valdybos nacionalinių ir ES lygmenių skiriasi, taip pat nacionalinių institucijų vertinimas dėl persimetimo, e, užkrato poveikio. Tie vertinimai buvo pateikė skirtingas išvadas. Bet tai atitinka teisės aktus, komisija patvirtino e, teisės aktus, nes jie turi galiojimus tam. Ir ar dabar galima, bū, galvojant apie praeitį, ką nors pasakyti, kad galime veikti kitaip, ar galime vertinti skirtumus galvojant apie pirmiausiai viešą interesą, apie nacionalinį vietos e, lygmenį, galime aišku apie tai pagalvoti. E, galima pasigilinti tai, pagalvoti, kaip elgtis ateityje. Dar vienas dalykas, kuris išiškėjo tuo atveju skirtumai, tai yra tarp kreditorių hierarchijos, kas pirmiausiai turi mokėti pertvarkant, kas pirmas turi mokėti e, likviduojant. E, ir iš tikrųjų e, vienas lėšas galime pritraukti pertvarkant, kit, kurių nebūtume galėję pritraukti ar užtikrinti likviduojant banką. Europos sisteminės valdybos pirmininkas pritarė pasirinktai krypčiai, taip pat ir e, Tarptautinis valiutos fondas e, akcentuojama buvo hierarchija kreditorių. Taip pat žiūrint vėl į banko populiar atvejį per krizę, ko pasigendame. Tai yra sistemos, kuri užtikrintų uh, finansavimą pertvarkant banką. E, žinome, kad užtrunka, tam, praeina tam tikras laikas, kol bankai susigražina pasitikėjimą ir kažkas turi užtikrinti likvidumą tuo laikotarpiu bendras pertvarkos fondas. Uh, taip pat yra viena iš išeičių, tačiau vidutiniams dideliems bankams to nepakako, netgi rezervinio fondo nepakako ir galbūt e, kiti veikiai galėjo e, įsikišti, net ir centrinis bankas, kuris galėjo teikti garantiją, bet e, kilo neiškumų dėl to, kas turi suteikti garantiją bankų sektoriaus stabilumas, ar jį galima pagerinti. Aš manau, kad Europos bankai po krizės jau daug ką yra padarę, stiprindami savo likvidumo ir kapitalo lygmenį, kad taptų stabilesni, atsparesni, negu kad buvo prieš krizę. Bet kokias problemas taip pat išriškėjo, Mes e, gal, turime e, dar galvoti, ką daryti su taip vadinamu e, likusiu neigiamu turtu arba, neveiksni, arba kitaip tariant, neveiksniomis paskai, pa, neveiksniomis paskolomis finansinė E, rizika tam tikrais atvejais e, buvo didesnė ir mes turime galvoti, kaip patobulinti tą sritį ir kitas dalykas, kaip užtikrinti pelningumą geresnį bankų. Aš manau, kad veiksmingumas geresnis, didesnis bankų modelių yra būtinas tam, kad bankai galėtų ateityje išlikti tip, tvirti, stiprus. Dabar per Vanšberės? Ne, pirmkas dar atsiprašo, tik žodį. Kitai kalbėtojai, poniai e, Winter. Klausimas bus paties vokiškai. Labą. Dėkuoju, ponė Ferberį. Dėkuoju, ponė Laviola, už labai įdomis mintis e, ir sampravimis dėl to, kas jau padaryta bandant e, užtikrinti bankų sektorių stabilumą prieš penkerius metus. E, vyko Europos rimtimai vėl ir jau tuomet apie tai diskutavome, o dabar grįžtame prie šio klausimo. Prieš tai turiu, pirmiausia, turiu bendro pobūdžio klausimą. Jeigu jūs pažiūrėsite į priemonės skirtas eurozonos stabilumui užtikrinti. Taigi, kokioms reformoms, kurios pradėtos dar bet nebaigtos, skirtumėte prioritetą? Taigi, kurioms iš jų reikėtų skirti ypatingą dėmesį? Dar vienas dalykas, jūs minėjote, kad reikėtų sukurti bankroto mechanizmus, nemokumo mechanizmus. Aš esu pona Vaitsaka įpėdinė ir kaip ir perėmiau atitinkamą pranešimą kartu dėl Windsor atvejo, tai yra susijęs su uh, reglamento pasiūlymu dėl uh, pagrindinių sandorių šalių uh, gelbimo ir pertvarkymo. Uh, kadangi jūs pats kalbėjote apie nemokumo mechanizmus, tikrai labai svarbu turėti bendrą europinę pagrindinę sandoro šalies gelbimo ir pertvarkymo sistemą tam, kad būtų išvengta sisteminės rizikos ir tokių um, subjektų griūties. Pone Svilbant ir aš norėtume uh, uh, kad diskusijos plenarinėje sesijoje vyktų dėl to pranešimo, pat, dėl kurio balsavome mūsų komitete, tai, tai kaip jūs vertinate tą bendrą europinę tokių pagrindinės sandorių šalies e, pertvarkymo sistemą? Ir... Forms more urgent. I will limit myself, of course, of what concerns the financial system and which is my, I mean, uh, field uh, of, uh, <clears throat> of key activity and interest. Uh,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 Pone Tremosa. Sveiki. Labadiena, ponė pirmininkė. Džiugiuosi, kad atvykote pas mus į Europos parlamentą. Labai trumpai tris klausimus norėčiau užduoti. Pirmasis, e, per didelis, kad e, žlugtų, kada bankas yra per didelis, kad galėtų bankrutuoti. JAV per paskutinę finansų krizę 70 bankų buvo priversti užsidaryti ir buvo speciali programa e, skirta E, bankams, e, kuriuos buvo galima išgelbėti, bet tie pinigai buvo nepanaudoti ir gražinti biudžetą. Kitas dalykas - koncentracija bankų. Dvi tendencijos matomos ES pietuose - 3, 4, 5 dideli nacionaliniai veikėjai. Paprastai yra ir mažiems taupomisiams bankams nebėra vietos, tačiau Šiaurės Europoje uh, yra dideli bankai ir taip pat šimtai mažų vietos regionių bankų. Ką Jūs manote apie tai? Galiausiai Europos audito rūmai sausi paskelbė, kad e, informacija apie tai, kad sisteminės rizikos ECB neatskleidė visos informacijos ir kaip galima būtų dirbti ateityje ir kaip galėtų, atsiprašau, sisteminės rizikos valdyba ir kaip būtų galima e, pagerinti jos veiklą ir užtikrinti informacijos teikimą institucijoms, kad užtikrintas būtų bendradarbiavimas. Kada bankas pedirs, kad bankrutuotų? Klausimas yra labai sudėtingas ir aš nežinau, ar kas nors yra radęs jau atsakymą, nes kiekvieną kartą e, tas klausimas iškyla. Bet kas įvyko per finansų krizę? Mes žinome, kad mokesčių mokėtojai turėjo apmokėti sąskaitą, taip sakant. Ir buvo nuspręsta, kad ateityje to nebeturėtų būti. Pertvarkos sistema dėl to buvo sukurta pirmiausia tarptautiniu mastu finansijų stabilumo valdyba, Bazelio komitetas ėmėsi to reikalo, taip pat buvo atsižvelgta, priderinta ta sistema atsižvelgiant į Europos e, specifiką. Ar nebeturime bankų, kurie būtų per nelik dideli, kad žlugtų, aš nežinau, negaliu tikrai atsakyti tą klausimą. Tačiau galima sakyti, kad dabar turime jau tam tikrus saugiklius. Pirmiausia, išpirkimas e, priva, savo lėšomis, e, skolintų e, nuo savo lėšų santykis, atsarginis e, fondas, atsargaus fondas e, bandoma užtikrinti e, atsparumą sukretimams. E, Jei jau kalbėsime apie e, vidutinio dydžio didelius bankus, tai tuomet e, reikia galvoti apie tai, kas įvyktų bankams e, žlugus. Ir dėl to numatyta, kad viešosios institucijos turėtų imtis tam tikrų veiksmų. Jeigu kai kurie bankai, tam tikro tipo bankai patiria sunkumus. E, skirtumai tarp bankų sistemų šiaurėje pietuose. Aš manau, kad ne Europos Sąjungos e, tai yra sprendimų dalykas. Valstybės narės viešosios institucijos apsprendžia modelį bankų sistemos. Bankai, tai yra, bankinė veikla yra verslas. Ir aišku, tam tikri teisės aktai turi poveikio, veikia e, rinkos jėgos taip pat. Pietų Europoje, kuri labai nukentėjo nuo finansų krizės, vėliau galbūt ne kitos, kiti regionai, bet poveikis buvo tikrai labai stiprus, koncentracijos tendencija išriškėjo. Tam, kad būtų galima e, diversifikuoti pajamas, e, pirmiausiai indėlininkams e, taikoma masto ekonomika, taip pat atsirado perteklinių pajėgumų problema tuo pačiu. Jeigu mes norime kalbėti apie išbaigtą ES sistemą su integruota kapitalo ir likvidumo valdymo sistema, kaip sakiau anksčiau, mes turėtume uh, kalbėti gal daugiau apie skirtumus tarp vieno bankų modelio vienoje e, valstybė narėje ir kitoje, jeigu kalbėsime apie Europos bankus. Tačiau aš nenoriu pasakyti, kad maži bankai nėra naudingi. Gal priešingai, maži bankai e, patenkina smulkesniųjų klientų poreikius, nes tam tikrose srityse didiesiems bankams tai gali būti neįdomu, bet e, tuos poreikius taip pat reikia kažkam patenkinti. Įvairialypiai veikėjai, kalbant apie veiklos tipą, apie dydį, realiai ekonomikai gali užtikrinti būtinas veikimo sąlygas bet kur Europoje. Dėl Europos e, audito rūmų uh, ataskaita dėl Europos sisteminės rizikos valdybos. Apie tai, kad informacija nebuvo deramai pateikta, aš taip pat e, skaičiau šią ataskaitą. Aš e, manau, kad e, sisteminės rizikos valdybos nuomonė, tam tinka informacija, nebuvo neturi, ne, nebūtų davusi naudos, jeigu būtų paviešinta ir be to tą, jai paviešinti reikėjo ECB leidimo, bent jau mano tokia yra interpretacija tos e, auditorumo ataskaitos. Galvojant apie atskleidimo informacijos e, pagernimą, informacijos teikimą, e, žiūrint iš išorės ir su visa pagarba tam, kas buvo padaryta per pastarosius metus, noriu pasakyti, kad taip galima dar e, daugiau e, rezultatų pasiekti. Pirmiausiai pradėti nuo internetinės erdvės. Dėkuoju, ponas Urtasun. Dėkuoju, ponė Laviola. Porą klausimų. Pirmiausiai, reaguoju tai, ką jūs sakėte pradžioje rez, e, pertvarkos planų rengimo problema. Manau, kad mes vėluojame. Ir noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie tai, kaip paspartinti šį procesą. Ar e, pertvarkos, e, pertvarkymo valdyba turėtų ką nors daryti? Ką Jūs manote? Toliau investuotojų apsauga MRL e, ir kitos priemonės taip pat e, e, smulkieji indėlininkai. Mes jau reikalavome tam tikrais teisės aktais tinkamumo, tam tikrų tyrimų ir kitų priemonių, bet kas, pavyzdžiui, būna, kai neteisingai yra parduodami tam tikri produktai, kai jie patenka į MRL kategoriją, bet parduodami kaip kiti. Ir kaip jūs e, įsivaizduojate, reikėtų veikti tais konkrečiais atvejais. Dėkuoju Jums už e, klausimus, kaip paspartinti pertvarkos planų rengimą. Vėlgi, galvant apie sprendimus iš išorės ir Daugiametė darbo programa turėtų būti e, baigta renkti iki 10 metų e, pertvarkos valdyboje ir aš, aš pats nevertinu atskirų pertvarkymo planų, nes iki šiol aš nedirbu toje srityje konkrečiai, bet yra kai kurios aktualios sistemos – ir noriu pasakyti, kad darbas e, jau baigiamas ir kas yra tos mažiau svarbios institucijos. E, kai kurių atveju jau planai parengti, bet ir jų atveju turi jie būti parengti, nors aišku tai užtruks. Dėl kitų bankų pertvarkos planai yra aišku, tarsi gyvas organizmas. Jie tarsi baigti renkti, bet juos reikia atnaujinti, nes atsiranda nauja rizika, keičiasi verslo modeliai ir panašiai. Dėl to aš e, manau, kad e, pertvarkymo valdyba turi sistemiškai žiūrėti į tai, taip pat reikia atlikti tolesnius vertinimus, siekiant užtikrinti e, nuoseklumą tar, e, vertinant kritinės funkcijas, bendroji pertvarkymo valdyba ir nacionalinės institucijos turi vienodai žiūrėti į tai, užtikrinti vienodą požiūrį. Taip pat reikia e, MRL politiką nuoseklę E, kurti. Tai turėtų būti e, lydima teisės aktų, kad atsirastų taip vadinami būtini buferiai ir reikia taip pat užtikrinti pakankamą, bet ne per dėlę pasiūlą rinkai, nes kitaip e, nebus pakankamai paklauso, per, paklausa bus per maža. Dar dėl e, indėlininkų ar investuotojų MIFID 2 testavimo procedūra turi būti taikoma. Mes prisimename, kai buvo su MIFID 1. Ne viskas buvo pakankamai aiškiai apibriešta, dabar jau situacija yra kur kas aiškesnė ir mano šalyje, bet e, į ką turi atkreipdėmėsi bankai. Net Reik, mes turime šiandieną daugiau informacijos ir tinkamumo testas yra labai e, svarbus dalykas. Informacija uh, egzistuoja ir, aišku, investuotojai turi teisę subor, e, investuoti į subor, subordinuotus produktus, bet e, pirmiausiai reikia užtikrinti, kad būtų tinkamumo testai atlikti. Ir kiekvienas atvejs turi būti vertinamas konkrečiai Vienas dalykas yra išpirkimas vidinėmis lėšomis, bet taip pat, e, jeigu turi būti ir kitos galimybės numatytos, jeigu neteisingai yra parduodami produktai. Dėkoju. Gūja. Kalbėtojų nematau, kaip ir kitų frakcijų atstovų norinčių pasisakyti. Pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą taip pat nieko nematau. Gerai, tuomet galime baigti diskusiją? Taip, prašome. Atsiprašau, kai mes žiūrime į Europos vadovų tarybos išvadas, mums gali susidaryti įspūdis, kad uh, visiško pertvarkymo uh, mechanizmas uh, tapo tokiu visiško stabilumo mechanizmu. Bet aš norėčiau jūsų paklausti platesnė prasme apie tai, kas vyksta su Europos stabilumo mechanizmu, kuris šiuo metu yra tarp vyriausybinė priemonė, o banko pertvarkymo mechanizmas yra bendrijos priemonė. Ir man atrodo, kad tai, kad ta priemonė, bankų pertvarkymo mechanizmas yra taikomas su finansų stabilumo mechanizmu, kelia problemų. Ir gal mums reikėtų apskritai atsisakyti tarp vyriausybinio mechanizmo ir perėti tik prie bendro visos ES mechanizmo. Mes to jau seniai reikalaujame. Aš atsakysiu e, angliškai į jūsų klausimą. Atsakysiu angliškai jūsų klausimą. Taip, iš tikrųjų, da, Europos stabilumo mechanizmas yra ta vyriausybinė priemonė, kuri buvo sukurta per krizę, o fondas yra iš tikrųjų ES priemonė. Ir tai, kad da, da, ESM da, valdo uh, vadinamąjį backstopą, tai iš tikrųjų tam tikrais atvejais kelia problemų. Nu, ir da, kai iškyla krize, vyriausybės turi be abejo, da, turi turėti teisę priimti sprendimus, atsižvelgiant į savo konstitucijų nuostatas. Bet reikia tai suprasti ir kartais sprendimus reikia priimti labai greitai. Jei jie, turėčiau pasakyti jums savo asmeninę nuomonę, aš pasakyčiau, kad kai komisija pristatė savo pasiūlymą dėl eurozonos reformos, tuomet taip pat buvo pateiktas pasiūlymas palaipsniui keisti Europos stabilumo mechanizmą į tikrai europietišką me mechanizmą. Ir ilgainiui, ko gero, tai ir, tai ir, ir bus padaryta. Jei pagalvokite apie įvairius Europoje turimus mechanizmus, pagalvokite, pažiūrėjau, apie Europos draudimo, indėlių draudimo sistemą, apie kitas priemonės. Jei tos priemonės priklausys vienu nacionaliniu sprendimu, tai jos nebus tikrai e, europinės. Jei mes centralizuojame atsakomybę, turime centralizuoti ir išteklius. Šiuo metu iš tikrųjų yra e, asimetrijos tarp to, kas vyksta, jei e, įmonė, jei koks nors bankas žlunga, tuomet vyriausybė paprastai už tai e, turi e, sumokėti Ir kol kas fondas negali padėti tokiams vyriausybėms. Ir pagal centralizuotą sistemą tokias problemas spręsti būtų kur kas lengviau, bet to ir valdyti būtų ją paprasčiau. Dėkoju. Dėkojame, tikėkime, kad. Da, da, tas Europos stabilumo mechanizmas taps europietiškų mechanizmų, gal ne tokioje tolimoje ateityje. Suprantame, kad ne, ne itin greitai tai vyks taip pat, bet bet kuriuo atveju bent jau tikimės, kad bus e, žengiama tą linkme. Bet e, da, turime e, ir europinę priemonę, bangų pertvarkymo mechanizmą. Na kągi, dėkuoju Jums už diskusiją. Hi, Brian. Gerbėjai kolegos, periname prie dešimtojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skirimo. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi Airijos centrinio banko valdytoją Filipą Lein. Sveikas atvykęs. Kaip jums yra žinoma, kofin taryboje vasario 12 dieną buvo priimtas sprendimas teikti pono Leino kandidatūrą da, vyriausiojo ekonomisto vykdomosios valdy, Europos Centrinio banko vykdomosios valdybos nario pareigoms užimti, pakeičiant uh, poną Praetą. Uh, turėtų pradėti dėti savo pareigas nuo 2012 metų birželio pirmosios dienos ir dirbs aštuonerius metus. Esame susitikę su ponu Leinu ir praeitėje, tai nėra pirmasis mūsų susitikimas. Ir parlamentui tikrai padarė didelį įspūdį pono Lein kvalifikacija. Todėl mums e, yra malonu sužinoti, kad e, jūsų kandidatūrą parėmė ECOFIN taryba ir džiaugiamės, kad galime su jumis šiandien oficialiai pasikeisti nuomonėmis. Jums yra tikriausiai žinoma, kad e, da, mūsų susitikimas vyksta pagal konsultacijų procedūrą. Uh, Ir ponia Lein, mes suteiksime jums pirmiausia galimybę pasakyti įžanginį žodį ir po to prasidėsime diskusiją. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai. Man labai malonu šį rytą susitikti su jumis ypač atsižvelgiant į Europos parlamento vaidmenį, užtikrinant ECB priežiūrą ir ypatingai atsižvelgiant į jūsų vaidmenį, skiriant ECB vykdomosios valdybos narius. Pirmiausia, aš norėčiau Jums papasakoti apie savo patirtį ir pasakyti, kodėl aš noriu eiti šias pareigas. O po to paminėsiu kai kuriuos politinius klausimus ir ECB struktūrą. Nuo 2015 metų pabaigos aš esu Europos, e, atsiprašau, Airijos centrinio banko valdytojas. Prieš tai aš e, dirbau pinigų rinkų glau integravimo srityje. Ir aš, man yra tekę bendradarbiauti su įvairiomis, įvairiomis politinėmis organizacijomis nuo dešimtojo da, dešimtmečio pabaigos, skaitant ir Europos komisiją, Centrinį banką, da, da, tarptautinius skaitimų bankų. 2001 metais aš gavau Herman Bernaso apdovanojimą už nepaprastą indėlį į Europos e, pinigų ekonomiką. Aš esu dirbęs tai tiek akademinėme pasaulyje ir, ir jos centrinėme banke. Ir aš iš savo patirties žinau, kad mums reikia stiprios ES tam, kad mes galėtume tinkamai valdyti finansinę ir ekonominę globalizaciją. ES e, sistema suteikia valstybėms narėms galimybę pasinaudoti keturiomis, e, keturių laisvių e, privalumais ir kartu da, vaidinti svarbu vaidmenį formuojant ekonomiko, pasaulinį ekonomikos ir pinigų sistemą. Mes e, suprantame, kad Europos Centrinis bankas gali labai veiksmingai veikti globalizacijos procesus. Mes turime bendrą valiutą ir todėl e, eurozonos valstybėms netenka rizika susijusi su valiutų kursų sviravimu ir tai padeda. Da, da, Tai padėjo gerai susitvarkyti su likvidumo su krit, problemomis e, eurozonos šalims. Uh, Be to, pinigų sąjunga da, stiprina da, galimybės, narių galimybės plėtoti savo ūkį, net ir sudėtingomis aplinkybėmis. Ir bendros pinigų ir ekonomikos sąjungos kūrimo pagrindiniai argumentai tebe galioja. Nors ir aplinkybė, kartais da, da, tie dalykai yra kvestionuomi. ES tai yra labai stabilus pagrindas e, klėstėjimui ir augimui. 2015 metais aš pradėjau eiti Airijos centrinėme banke ir, tokiu, ir mačiau tą savo akimis. Dabar norėčiau pakalbėti apie ECB politiką ir organizaciją. ECB pagrindinė uh, užduotis yra užtikrinti kainų stabilumą. Uh, atsibėdė sėkmingai pavyko užtikrinti kainų stabilumą prieš krizę. Ir pastaraisiais metais ECB gavo e, centriniams bankams netradicinių įgaliojimų. Ir aš manau, kad e, dėl to galima buvo paskatinti ekonomikos e, atsigavimą, atsižvelgti į infliacijos prognozę, sumažinti defliacijos e, riziką ir užtikrinti, kad e, defliacijos rodikliai siektų nustatytą tikslą. Bet tos išvelgiant į tai, kad pagal šias, šį strategiją yra numatyta, numatyta labai tamprus tarpus ryšiai, vis dėlto yra taip pat palikta vieta ir tam tikram lankstumui. Nuo 2015 metų aš aktyviai dalyvavau priimant sprendimus Europos centrinėme banke ir turėjo galimybę susipažinti su tuo, kaip renkama yra da, informacija, atliekama analizė ir tai dėl to dar ECB vykdomojo valdyba galėjo priimti labai svarbius sprendimus, kurie išvelgia į rinkos subjektų ypatumus. Mano mokslinė patirtis padėjo man aktyviai dalyvauti šiame procese. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie ECB vaidmenį užtikrinti finansinį stabilumą. Tiek mažinant riziką, tiek e, reaguojant į krizę, SIB suvaidino nepaprastai svarbu vaidmenį. Kalbėdamas apie rizikos priežiūrą, galiu pasakyti, kad finansinio stabilumo ataskaitos čia ir vaidina svarbu vaidmenį. Makroprudencinės prudencinė politika, makroprudencinis forumas yra labai svarbi priemonė Be to, ECB e, bendradarbiavo kitomis e, institucijomis ir suvaidino labai svarbu vaidmenį formuojant makroprudencinį politiką visoje Europoje. Aš aktyviai dalyvavau šioje veikloje kaip e, konsultacinės tarybos pirmininkas ir eidamas kitas savo pareigas. Bet aš parengiau tris projektus Vienas iš jų susijęs su saugiu turtu 2016 metų ataskaita dėl palūkanų normų ir 2016 metų ataskaita apie pereimą prie mažataršios ekonomikos. Airijos centrinis bankas yra svarbiausia makroprudencinės politikos form, svarbiausias makroprudencinės politikos formuotojas Airijoje. Ir e, aš taip pat e, da, savo akademinėje karjeroje daugiausiai dėmesio skyriau tarp valstybiniams finansų srautams. Ir dabar poro žodžių apie priežiūrą. E, bendras stabilumo mechanizmas suvaidino labai svarbu vaidmenį ir tai taip pat padėjo mums centralizuotai priimti sprendimus. Uh, ir e, priežiūros e, funkcija yra nepaprastai svarbi. Ji yra šiek tiek atskirta. Ji yra skirta nuo e, Europos Centrinio banko pagrindinės veiklos, tačiau labai, yra labai glaudžiai bendradarbiaujama. Aš nebijoju, kad ateityje pradėt, bus tęsiamas jau pradėtas darbas, formuojant bankų sąjungą ir stiprinant įvairius bankų sistemos elementus. Matysime, kaip sistema toliau e, bus plėtojama ir galiausiai tikiuosi bus patvirtinta ir Europos indėlių e, garantijų sistema. E, mes da, Aš, man, aš asmeniškai turiu nemažai patirties, nacionalinės patirties šioje srityje. Žinau, kad tai, tos sistemos yra labai reikalingos. Toliau, kapitalų sistemos. Jos, turėtų, bū, jos turi būti labai stiprios, kad turėtume stabilumą Europoje. Kapitalų rinkų sąjunga yra labai reikalinga ypač da, a, akcijų da, sektorija. Toliau fiskaliniai reikalavimai yra akivaizdu, kad eurozonos stabilumas da, reikalauja, kad visos dalyvaujančios valstybės narės rūpintųsi savo fiskalinio stabilumo. Pastaraisiais metais valstybės narės iš tikrųjų pagerino savo fiskalinius balansus ir tinkamai panaudojamo mokesčių politikos priemonės per recesiją. Ir siūlomos priemonės šiuo metu turėtų pat sustiprinti šios sistemos stabilumą. Reikia pripažinti, kad politik, struktūrinė politika, kuri da, sustiprino valstybių narių ekonomiką, gali taip pat padėti mums geriau valdyti ir ciklinius sukretimus. Jei galvosime ne vien apie nacionalinę mokesčių politiką, tai suvoksime, kad tarp valstybiniai draudimo mechanizmai ar apskritai. Da, E, lėšų sutelkimas, pavyzdžiui, formuojant tarp valstybinius nedarbo fondus, gali pasiteisinti, kai labai veiksminga reagavimo į asimetrinę e, sukritimus priemonė. Taip gali padėti mums reaguoti į e, bendru, bendrai patiriamus pat, sukretimus, pavyzdžiui, globalią recesiją. Todėl aš manau, kad ta priežiūros funkcija yra nepaprastai svarbi ir ji yra susijusi su biudžeto priemonėmis skirtomis konvergencijai ir konkurencingumui skatinti. Ir akivaizdu, kad kitos e, institucijos ir valstybės narės e, spręs, kokią ateityje, turė, kokią tai ateityje turėsime fiskalinę politiką. Ta, tačiau ECB be abejo gali šis vadinti vis dėlto labai svarbu vaidmenį, kaip bendros institucinės sistemos dalis. Toliau, da, ECB organizacija. Aš manau, kad vykdomosios valdybos turėtų dirbti energi, e, entuziastingai ir da, turėtų dirbti aktyviai. ECB turėtų būti pažangus. Da, į ateitį žvelgiantis e, centrinės bankas, kuris e, tinkamai veiktų ir tinkamai rūpintųsi savo darbuotojais. Airija, jos centrinės bankas gavo neseniai skaidrumo apdovanojimą, o todėl, kad mes net skelbėme net ir savo valdybos e, posėdžių protokolus savo tinklalapyje. Be to mes takom ir kitas komunikacijos e, priemonės, be to skatiname įvairovę tiek savo organizacijos viduje, bet ir da, da, skatiname ją ir finansinėje apskritai sistemoje, valdysenos e, sistemoje. Sutikime taip pat ir galimybės mokyti savo darbuotojams. Taigi aš tikiuosi, kad aš galėsiu e, ir Europos centrinėme banke dirbdamas ECB vykdomojoje valdyboje, da, siekti visų šių mano da, jau paminėtų da, dalykų, atsižvaldamas savo ankstesnę patirtį ir tikiuosi, kad aš da, sugebėjau įsitikinti, kad mano patirtis gali būti naudinga Europos centrinio banko vykdomojoje valdyboje. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju, ponė Leinai, už labai įdomų pristatymą. Ir pirmiausia, ponas Markus Feveris, dėkoju ponė Leninai, tikrai džiugu jūs, vėl, jūs čia matyti. Na, kadangi jūs esate vienintelis kandidatas, taigi tikiuosi, kad e, tarp jūsų ir mūsų komiteto bendradarbiavimas bus geras. Jūs jau tai minėjote savo pasisakymę, tačiau norėčiau nudigniau pasidomėti dėl priemonių, e, kurias turi ECB E, ar tomis priemonėmis jau yra pilnai pasinaudojama? Mm, na, kai kurios eurozonos valstybės narės vėl, jų vėl ekonomika pradėjo strikti, taigi turint galvą bendras aplinkybės, nematau didelių galimybių skatinti ūkio uh, augimą. Tiesa, dabar parengiami atitinkami dokumentai dėl prekybos su JAV, taigi noriu pasidomėti, kokias priemonės turite, pavyzdžiui, dėl nulinių palūkanų, to vadinimo quantitative easing, kokiu turite kitų priemonių. Toliau dar turiu asmeninę pastabą dėl IMF pasiūlymo. Dėl kaip e, pasiekti, kad neigiamas, e, neigiamas palūkanų normas taptų grinaisiais pinigais. Mane tai nustebino. Jūs atrodo turite nuomonę, nes e, tarptautinis valiutas fondas tarsi tai laiko paskutinio turimą priemonę. Taigi norėtųsi sužinoti jūsų nuomonę. Dėkoju. Norėčiau jūsų klausimus padalinti į dvi grupės. Pirma, tai E, kaip vertinti ECB atsaką į artimiausio laikotarpio neigiamas žinias. Na, dabar čia matome dviejų veiksnių kombinaciją. Pirmiausia, e, Europos darbo rinka išlieka stipri, gerokai sumažintas nedarbas, ypač tai pasakytina apie tas darbo rinkas, kur nedarbas mažesnis nei kitur, taigi matome spaudimą didinti atlyginimus, taigi matome, kad yra mechanizmai, kurie leidžia mm, mažinti infliaciją, kad tie mechanizmai išlieka. Kitas dalykas, ir rodikliai tai taip pat rodo, rodo ir apklausas, kad pastaruoju metu buvo visa eilė neigiamų šoko, neigiamų sukretimų. Na, bet e, faktiškai tai, tai reiškia tik nedidelės e, prognozių pataisas. Na, o dabartinės e, prognozijas yra susijęs tuo, kad yra gan ribota peržiūra iš, iš viršos iš viršų, iš apačios į apačią. Taigi dabartinė strategija kaip ir nebloga. Jūs minėjote, kad apie palūkanų normas jos. Uh, Taip, vienas dalykas, tačiau palūkanų e, normas atsiliepia ir ekonomikai, bet tai yra susiję ne vien tik tai su dabartinėmis e, palūkanų normomis, bet ir būsimomis ateinančiams 4-5 metams ir atitinkamų poveikių. E, aišku, yra sąsajus, nes e, ilgalaikės palūkanų normos e, sąlyga rinkos lūkesčius yra ir kitų veiksnių. E, kurie taip pat svarbus. Būtent dabar uh, turime tą politinių priemonių paketą, kurį vadiname gairėmis. Na ir nuo praėjusios vasaros yra rodiklių, kad veikiausiai palūkanų normos nebus didamos iki vasaros, iki jos pabaigos ir netgi ir po to viskas priklausys nuo duomenų. Uh, Taigi tos gairės e, leidžia keisti projekcijas, nes akivaizdu, kad e, rinka turi lūkesčių. Jeigu pasižiūrėsime į būsimas palūkanų normas, tai e, rinkos tikisi, kad normalizavimas vyks lėčiau. Taigi pagal dabartinę strategiją su tuo galima susidaryti. O jeigu būtų rimtesnis ar ilgiau uh, trunkantis uh, E, sukretimas atsilieps ir darbo rinkai, ir net ir infliacija jį pradės nedidėti, o mažėti. Bet kaip ten bebūtų, mes esame įsipareigoję pasiekti vidutinio laikotarpio tikslų, nors mes jau panaudojame tam tikras priemonės, tačiau nemanau, kad e, ECB išnaudoja visas turimas galimybės. Nesutinku su jumis kad e, kitų galimybių nebeliko. Bet gal nereikėtų dabar pernelyg konkrečiai kalbėti apie galimų priemonių kombinacijas, kol nebus pasiektas momentas jas panaudoti, nes tai yra taktinis dalykas. O dėl ilgalaikės perspektyvos jūs kalbėjote apie neigiamą poveikį griniesiams pinigais Na, nemanau, kad e, to galima tikėtis artimiausioje ateityje, tačiau jeigu pažvelgsite ne tik į būsimą dešimtmetį, bet į kelis dešimtmečius, tai e, kai kalba eina apie pinigų, grinų pinigų vaidmenį ateityje, tai reikia apie tai galvoti, nes veikiausiai atsiskaitimo priemonės bus vis labiau elektroninės, vis mažiau liks grinų pinigų ir e, būtent tai ir sąlygoja e, tarptautinė valiutos fondo pozicija, nes kadangi vis bus plačiau naudojamos e, elektroninės e, mokymo priemonės, tai bus įmanomos neigiamos palikutinų normos ir galima bus taikyti kiekybinio palengvinimo priemonės. Kol kas netrodo, kad pinigriniai pinigai išnyks artimiausių metų, bet manau, kad reikėtų ištirti šį klausimą ir žiūrėti į ateitį, bet kalba juk neina apie artimiausią laikotarpį. Dėkoju. Dėkoju, ponė Bereš. Gerbiamas kandidatė, Norėčiau, kad jūs atsakytumėte į mano klausimą taip ar ne. E, gal galima atsukti laikrodį nuo nulio? Norėčiau, kad atsakytumėte mano klausimą taip arba ne. E, kiek jums yra Ar jums, kitaip tariant, yra svarbus e, monetarinis dialogas tarp Europos parlamento ir ECB? Taip, atsakymas. Jūs uh, gavote uh, laišką, kuriame kalbama apie tai, uh, Ar jūs atsižvelgsite į Europos parlamento neigiamą išvadą dėl jūsų kandidatūros? Jūs sakote, kad e, jūs e, skiria Airijos vyriausybė ir kad jūs tikitės, kad tarybai rekomenduojant e, jūs būsite kandidatas ir kad parlamentas pritars tam. Ar jūs sutinkate dabar su tuo? Kaip sakė pirmininkas, labai aiškus ECB vaidmuo yra, tai yra kitas dalykas negu monetarinis dialogas. Ir aš noriu, kad būtų laikomas taisyklių ir aš laikysiuosi savo pažadų. Taip pat noriu pasakyti, kad e, pinigų monetarinis dialogas e, tikrai yra labai aktualus. Aš stebiu, kaip jis vyksta, nes man net ir kaip akademikui įdomu žiūrėti tai, kaip jisai uh, vyksta, komisija rengiami specialūs konsultaciniai dokumentai, jūs juos taip pat nagrinėjate. Ir, e, ir, ir akademinio pasaulio tai labai įdomu, ir rengiamos spaudos konferencijos, e, žurnalistai turi teis galimybę susipažinti su uh, tais dalykais. Ir Dialogas taip pat užtikrina ECB atskaitomybę ir jisai, man atrodo, yra išties labai svarbus. Ir ateityje e, panašiai turėtų būti viskas, bet dabar galbūt man nereikėtų kalbėti apie kažkokias inovacijas šiuo metu e, šio proceso. Taigi jums aktualus šis e, dialogas, akademinė prasme taip pat sakote, kad viskas yra gerai. Ir taip pat e, idėjų centrai domisi tuo. Bet ECB e ar gali veikti prieštaraudamas e, Europos parlamento nuomonė? Aš noriu pasakyti, kad mes dalyvaujame šiame dialoge ne tik tai tam, kad būtų įdomu akademiniam pasauliu ir kad šiaip vyktų diskusijos. Uh, Jeigu pasižiūrėsite e, į ECB vaidmenį ir situaciją ir federalinį rezervų banką, jeigu pavyzdžiui kongresas e, priešinasi tam tikro kandidato skirimui, nebūtų įmanoma jo paskirti. Taigi, jeigu jūs galvote, kad e, monetarinis dialogas svarbus, tai pasiklauskite, ką galvoja taryba apie apie tą, ap, apie tą dialogą su parlamentu? Manau, kad tikrai būtų džiugu gauti e, tiek jūsų komiteto, tiek ir parlamento plačia prasme patvirtinimą ir padrasinimą. Mes nesame politikai. Na ir, ir politinė sistema turėtų apspręsti kandidatų skirimo procesą. Na, o Taip, pagal šią skirimo procedūrą yra tam tikros atsakomybės ir čia ne mano užduotis tai keisti. Aišku, JAV taikoma kitokia sistema, ten reikalingas patvirtinimas. Na, ir man nu, labai svarbi yra parlamento nuomonė ir be abejo ir taryba ją atsižvelgs. Taigi, de facto, jums tenka patariamoji e, užduotis ir tai jums e, suteikia nemažos įtakos ir vadovų tarybai. Dėkoju. EKR er frakcijos vardu Ralf Paket. Dėkoju, norėčiau konkrečiai pasidomėti, jeigu mm, eurozonai prasidės e, recesija prieš ECB e priemonės, tai ar yra tikimybės, kad e, įdėk, įdvesite neįgiamas palūkanų normas ir kaip tai atsilieps. O kitas dalykas, noriu pasidomėti, ar pinigų politika gali prisidėti prie, prie tvaraus ūkio augimo ir darbo vietų kūrimo ir ar tai patenka į ECB atsakomybės rytį. Na, kaip žinia, šiuo metu e, yra minus e, keturi baziniai punktai, tokia palūkanų norma. Na, no, bet koks. E, E, politinės normos, pirkimų programų kombinacija. Na, tai aišku, vienas dalykas. Kitas dalykas svarbu teikti e, rekomendacijas, kai taigi įmonėms prieš įmonės kreditus ir titoliaus yra labai svarbi ne, dabar, ne tik dabartinė palūkanų norma, bet ir palūkanų norma ateityje. Uh, Todėl labai svarbu, komunikuojant, atkreipti dėmesį ne vien tik į dabartinę padėtį, bet ir tai, kas bus numatyta ateityje. Taigi ECB e, siūlo ne vien tik priemonės, bet ir jų kombinacijas, o dėl neigiamos palūkanų normos, tai jeigu palūkanų normos bus e, minuse per nelik žemos, tai neigiamai atsilieps bankų sektoriui. Taigi kitas klausimas, kokio lygio gali būti tos neigiamas palūkanų normos. O tai grįžtant prie grinųjų pinigų, taigi pagal dabartinį mechanizmą. Ir taigi, yra nulinė palūkanų norma, tai nėra neigiama palūkanų norma. O jeigu tas minusas bus per nelik uh, E, mažas, e, didelis, tai e, faktiškai baiminamasi, kad žmonės statydami namus, ko ne patys uždirbs, bet aš manau, kad tą riziką galima įvairiai spręsti. Na, veikiausiai, kadangi ateitie grinų pinigų naudojama bus mažiau, mažiau, tai ir problemas mastai sumažės. O šiaip mes juk reaguojame į susikloščiusias aplinkybės jeigu pagal susiklošęs aplinkybės e, yra menka ūkinė veikla, menka infliacija, turime reaguoti. Nes e, labai svarbu štai kas ir beje, tai į tai atsižvelgiama visose ECB strategijose. Labai svarbu, laik, kad ir toliau būtų vykdomi vidutinio laikotarpio tikslai O kalbant apie ilgalaikius tikslus, tai viename iš atsakymų raštų tai jau nurodžiau. Na, ilgalaikėje perspektyvė svarbu gerovė, našumas, investicijos, mokymas, geras institucijų darbas. Taigi, jeigu vykdoma politika įvairiosios kryptis bus netinkama, tai gali sukelti nestabilumą, tačiau galvojant e, apie ateitį, visos šios politikos kryptis yra svarbios ir pinigų politikai tenka netokia svarbi e, funkcija. Taip, prasta pinigų politika gali padaryti žalos, bet e, manau, kad kitos politikos kryptis ją gali ir sušvelninti. Mm, dėkuoju, ponė pirmininkė. Trumpai ponė e, Airijos centrinio balko vadovė. Na taip, visi žinomete, kad esate paskirtas iš pareigas, na ir svarbiausia, tai aišku, yra e, jūsų indėlis į strategiją iš akademinės perspektyvos, trum, keli klausimai trumpai. Po kelių krizės metų. Na ir tai susilpno eurą. Tai Tiesą sakant, dabar galvokime apie būsimą euro krizę ir kiekvieną praeinantį dieną vis, vis labiau jie prie, prie jos priartina. Mm, parlamentas mano, kad nebuvo imtasi pakankamai priemonių, kad būtų atiriam, užkirtas kelias euro silpnumui. Kaip jūs tai vertinate? Na, visai neseniai pasirodė Noiras tyrimas, kuriame nurodyti, kad e, tai neatsilieps krizės veikimui. Tai yra Niderlando atliktas tyrimas. Taigi norėtųsi jūsų nuomonę sužiūrėti dėl tokio tyrimo. Trečias dalykas. Na, e, kalbėjote apie visi. Tai ar reikės visų e, turimų bendrų pinigų kaip paramos e, rinkoje ir dar norėčiau pažinoti, jūsų nuomonę, kaip ECB galėtų reaguoti į socialinį dumpingą. Na ir čia. Dėkoju šios klausimus dėl sąrangos klausimą. Jau daug kas nuveikta. Sukurtas priežiūros mechanizmas, taip pat pertvarkymo mechanizmas, bankų pertvarkymo mechanizmas ESM. E ir visų šių veiksnių dėka krizės atveju būtų užtikrintas didesnis stabilumas. Na ir šiaip jau vienas svarbių veiksnių yra tinkama fiskalinė politika. Na ir šios rytėje taip pat parytė nemenka pažanga. Taigi tai, kad kad dabar jau užtikrintas per pasredešimtmetį pakankamas aukštas fiskalinės drasmės lygis, lyginant su prieš 4-5-6 metus, tai turiu pasakyti, kad e, Europa dabar geriau nei prieš keliarius metus pasiruošusi ekonominiai recesijai. Ir beje, verta kurti bendras e, fiskalinės priemonės, ypač e, tai leistų pasirenkti rimtam sukrepetimui. Taigi dabar Europoje mažiau disbalanso nei anksčiau. Na, nebėra toks kreditų bumas, kokį matėme 2000 metais. E, yra išlygintas disbalansas, yra perviršio netgi. Taigi nėra ženklų, kurie leistų spręsti, kad Europa yra itin pažeidžiama. Aš manyčiau, kad reikia toliau dėti pastangas, daryti pažangą. Ir beje, kaip ir buvo daroma pastaruoju metu įvairiose šalyse, aš taip pat manau, kad reikėtų kiek įmanoma labiau bankuose atsiskratyti prastų paskolų, nes tai susilpina bankų sistemą. Tačiau pabrėšiu dar sėki, kad lyginant su ankstesnė padėtimi tikrai padaryta nemenka pažanga, o dėl netradicinių politikos priemonių ir krypčių, tai kol kas viskas kaip ir labai neblogai klostosi. O tai, jog e, nuo 2014 metų vasaros dabar jau perėta prie turkuto e, pirkimo, prie neigiamų palūkanų normų. Taip pat patvirtintas tos visas keturios rekomendacijos, visą tai yra teigiami dalykai. Taigi Europoje ateinantiems penkeriams metams e, sudirtas geros prielaidos, tai leido pagerinti palūkanų normas. Na ir pasturais, iki visai neseniai e, tai leido gerokai atsigauti ūkiui. Taigi aš manau, kad visos pastangos buvo visai sėkmingas, o galvant apie ateitį, tiek pas mus, tiek JAF ir tiek kitur. Taip. Tikriausiai <clears throat> dar reikės e, numatyti papildomų priemonių dėl euro obligacijų. Tai, mm, tai valstybės garantuotas turtas nereiškia, kad e, viskas bus pakelėta Europinė lygiai. Tai yra, aišku, susijęs su e, tarp bendrai sprendimas. Pavyzdžiui, dėl tam tikrų sprendimų numatyti daugiau kapitalą SMM, tai yra ir kitų galimybių bet jeigu vis dėlto nuspręsta išleisti ehm, bendras europinės obligacijas be bendros rizikos, tai dar reikės pasižiūrėti, o dėl socialinių dumpingo klausimų jūs kalbėjote tikriausiai apie bendrovę apmokestinimą. Tai minėta mano ir atsakymė rašte. Tai yra pasaulinis klausimas ir europinis klausimas bet tai yra faktiškai klausimas, kuris apėmė visas pinigų sistemas. Nes e, finansų inžinieriai visame pasaulyje rengia apskaitas ir tam reikalingas europinis atsakymas. Na ir dėl tokių subtilių, jautrių aspektų tikrai reikalingas politinis atsakas. Ernest Urtasun. Ernestas Urtasunas, dėkoju valdytojau. Mes su dideliu sustomėjimu klausimės jūsų e, ir jos e, universitete Golvai e, paskaitytos paskaitos apie finansų, finansinę stabilumą ir jūs sakėte, kad centriniai bankai taip pat turi būti lyderiai, užtikrinant pereimą prie aplinkas tausojančių priemonių ir užtikrinant stabilumą apskritai. Norėjau paklausti jūsų apie tai, kaip įsivaizduojate, bus įgyvetinama Paryžiaus sutartis dėl klimato kaitos. Mes e, žinome, kad ECB e e, galvoja apie tam tikrus projektus susijusius su emisijų mažinimu Noriu paklausti jūsų, ar jūs pritartumėte e, turto pirkimui e, susijams to turto, kuris yra siejamas su emisijų taršiomis technologijomis ir kaip jūs gal įsivaizduojate turėtų ECB prisidėti prie kovos su klimato kaita. Ačiū, ačiū už tai, kad išsakėte teigiamų pasibimų mano e, pasisakymą. Mano paskaita klimato kaitos dalykai ECB svarbus bus. E, mano kadencija truktų aštuonerius metus ir tas laikotarpis, galvant apie taršos e, emisijų mažinimą, tai yra gana svarbus laikotarpis ir aš kaip įsivaizduoju, kaip ECB galėtų įsitraukti. Finansinio stabilumo politika vienas dalykas E, finansinis nestabilumas e, atsisakant, prarandant turtą susijusiu su CO2 emisijomis yra vienas iš e, rizikos elementų ir šioje vietoje įsijungia ECB makroprudencinės priežios veikla, bandymai atsparumo E, taksonomijos e, standartų rengimas yra labai svarbus. Reikia mums labai gerai išsiaiškinti, kokia yra rizika susijusi su e, emisijų mažiniu, kaip ji paveiks ekonomiką. ES. Kaip priežos institucijos mes tu, instituciją turime e, dirbti, turime suteikti gairias bankams dėl rizikos vertinimo ir panašiai. E, Ir dėl rinkos politikos aš porą noriu pasakyti pastebėjimų. E, mes matome e, tam tikrus sukretimus ir nepastovumą jau šiandieną. Matome, kaip e, su trinka gamyba dėl, pavyzdžiui, gamtinių sąlygų, bet tai yra kasdieniniai faktai ir mes turime E, sukaupti kur kas daugiau žinių, kad galėtume suvokti fizinius ekonominius e, poveikius e, tam tikrų veiksnių. Taip pat aš nežinau, ar galiu kalbėti aiškiai su išvadomis, bet pasakysiu, kad dirbama e, dėl e, žaliosios politikos ir Briugelio idėjų centras neseniai tikriausiai matėte e, paskelbė dokumentą vieną šiuo klausimu. E, žaliosios obligacijos. Kol kas rinka jų nedidelė, nors ir plečiasi. Broigelio idėjų centras paskaičiavimus tam tikrus padarė. Pavyzdžiui, jeigu būtų obligacijų pirkimo programa siema E, su aplinkosaugos priemonėmis kol kas poveikis gal nebūtų didelis. Tai yra tarsi antrailis klausimas kol kas. E, finansinis stabilumas ir priežiūra yra svarbiausios rytis, tačiau ateityje pagyvensim, pamatysim. Benoit Korei e, prieš keletą mėnesių labai įdomią kalbą pasakė tuo klausimu. Uh, dirbama šioje srityje, bet galbūt palaukime šiek tiek. Pažiūrėkime, kaip viskas bus ateityje. Dėkoju. Kitų frakcijų atstovų nematau. Dabar papildomi pasisakymai Vernis Langė. Dėkoju. Pane Leinin, tikrai nenoriu jūsų abejoti, jūsų uh, kvalifikaciją, jūs kaip ECB valdybos narys prisidėsite prie sprendimų prieimimo. Taip pat jūsų atsakymas raštus į ponos Berės klausimus man pasirodė visai protingas, tačiau tai, kad dabar čia spiriotės, visai nesuprantu. Mano manimu, Europos centrinių e, banko e, valdybos narys e, kuris veikia nepriklausomai, turi iš anksto sutikti su demokratinėmis struktūromis. Ir man visiškai nesuprantama, e, kad e, jeigu net yra balsuojama neigiamai, jūs vis dėlto norite perimti savo pareigas. Tas galioja jums ir kaip direktor, e, direktorių tai tarybos nariui. Mano manimu, per kitą kadenciją sieksime dėl šio klausimo tarp institucijų sustarimo su taryba, panašiai kaip tai buvo padaryta prieš 15 metų dėl pono Baroso. Prieš savo išrinkimą, prieš jo išrinkimą ponas Baroso pasakė, kad kiekvienas komisaras, dėl kurio parlamente kvalifikuota dauguma buvo balsuojama prieš, turi iš karto atsistatydinti. Taigi, manau, kad lygiai taip pat turėtų būti pasakytina ir apie ECB valdybos narį. Jūs turėtumėte siekti būti patvirtintas balsuojant parlamente. Negalite teikti, kad jūsų tai nedomina. Iš pradžių jūsų gal ir nesupratau, nesupratau klausimo konteksto, tačiau paprašyčiau labai aiškiai atsakyti iš tai šias mano pastabas. Dėkoju. Dėkoju. Jūs patekite papildomą klausimą ir tai yra susijęs su instituciniais dalykais. Suprantu, ką jūs turite galvoje, bet šiuo atveju klausimas turėtų būti skirtas vadovų tarybai. Rekomendacijos ECOFIN tarybai, paskui parlamento rekomendacijos vadovų tarybai, kuri priima sprendimus. Aišku, tai susiję ne su asmeniu, tačiau klausimas yra, a, ką daryti su tas struktūra e, sutartyse numatyta konsultacinė funkcija, kuri nėra privaloma. Mes turėtume e, kreiptis, mano nuomonė, į vadovų tarybą ir galvoti, kaip politinė prasme interpretuoti mūsų rekomendaciją. Norėjau šiek tiek e, pristatyti kontekstą jūsų klausimo. Tai yra tikrai institucinis klausimas. Jeigu jūs galvojate, kad man tai nerūpi, kad jūsų nuomonė nesvarbi, tai aš tikrai noriu paprieštarauti jums. Kaip aš e, savo atsakymę raštu e, sakiau ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite mano kandidatūrai. E, jūs esate sprendimų prieimimo procesas, aišku, vadovų taryba galiausiai priima sprendimą, tačiau aš tikrai nesu abejingas jūsų nuomoniai, taip visiškai nėra bet taip pat noriu pasakyti, kad ne aš turiu spręsti, kaip e, daromi paskirimai. Europos institucijos turi priimti sprendimą dėl proceso, ne pats kandidatas turi apibriežti tą procesą. Labai ačiū. Manau, kad galime diskusiją su jumis baigti. Dėkuoju Jums, ponė Lein, už įdomų įdomius pasisakymus. Bet kokiu atveju tikimės, kad nuomonė bus pozityvi ir diskusijos tokiu būdu baigiamas. Ponas Kampa atvyko. Numatyta diskusija 11.30, bet manau, kad jau galime jums leidus pradėti, kolegos. Visi kalbėtojai yra salėje, tuomet ir pradėkime. Ah, okay, Mr. Fabrice here. So 11. darbo tvarkės klausimas. Norėčiau pasveikinti poną Jose Manuel Kampą. Kaip žinia, jis e, priežios valdybos e, Europos bankinės institucijos yra siūlomas e, kandidatu į šios institucijos vadovo postą, pirmininko postą. Jeigu jis bus patvirtintas, jis užims pareigas, e, kadangi jos dabar neužimtos, kadangi šių metų pradžioje ponas Andrėja Enrija, dabartinis pirmininkas, atsistatydino. Uh, ir Europos bankininkystės institucija vasario 19 dieną informavo Europos parlamentą apie savo sprendimą. Ponas Kampas atrinktas iš trumpojo kandidatų sąrašo e, atrankos komiteto bankų institucijos pagal reglamentą bankininkystės institucijos e, e, mes neformaliai keismės nuomonėmis su kandidatu ponu kampą ir pagal e, reglamentą tokia konkreti procedūra taikoma, me, tai yra neprieštaravimo procedūra Europos parlamente. Ponas Kampa būtų skiriamas penkeriems metams kaip EBI e pirmininkas ir dabar e, svarbu akcentuoti šios institucijos ir pirmininko skaitomybę parlamentui. E, taip pat e, narių e, atskaitomybė dėl sprendimų susijusių su pono kampos, e, pritarimu pono kampos paskirimu. Jūs visi esate gavę kandidato gyvenimo prašymą. Norėčiau pasveikinti jūs tapus kandidatu Dabar e, kviečiu Jūs pasisakyti, o paskui sulauksite klausimų iš kolegų. Gerbiami komiteto nariai, labas rytas, man yra malonu būti čia, jaučiu didelę garbę. Jūs manęs e, paprašė trumpai pasisakyti, e, kad prisistatyčiau Jums kaip kandidatas į EBI vadovus. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes turėtume e, pasidžiaugti, kad EBI labai daug ką nuveikė per savo trumpą egzistavimą, tai yra mažiau negu 10 metų, tai yra rimta institucija, kuri turi svorį ES finansų rinkoje, taip pat tarptautiniu mastu autoritetą ir e, man bus labai malonu vadovauti šiai institucijai. E, aišku, pradžia buvo sunki, kadangi atsirado EBI visis, e, jau įsisiautėjus finansų kriziai ir reikėjo dirbti labai sparčiai, kad mes neatsiliktume nuo įvykių. Ir e, labai sudėtinga buvo pradžioje veikti šiai institucijai. EBI patyrė labai daug sunkumų tvarkydamasi su krizės padariniais, bet e, dabar matome, kad ji suvaidino labai svarbu vaidmenį, siekdama užtikrinti didesnį bankų e, skaidrumą veiklos, e, atliekant atsparumo testavimą ir tokiu būdu bankų pramonė visas sektorius ES e, yra stipresnis ir mes e, prisiekėme, kad būtų dermai gyvendinama pertvarkos e, sistema ir kad būtų užtikrintas sklandus bankų sąjungos funkcionavimas. Žinome, kad dėl breksito EBI turi persikelti į kitas patalpas, į kitas kitą e, valstybę narę ir, e, aišku, tai neturi trukdyti veiklai kasdieniniai. Mes toliau sieksime gyventi bankų sektoriaus reformas per ateinčius metus, taip pat finansinių technologijų srityje, vartotojų apsaugos e, srityje toliau dirbti. Aš asmeniškai manau, kad nežiūrint visų poslinkių ar pasiekimų, EBI užduotis lieka tokia pati kaip ir anksčiau, tai yra sukurti bendrą priežios reglamentavimo sistemą visai bankų sąjungai, užtikrinti skaidrę stabilę finansų rinką, kuri būtų naudinga verslui, vartotojams ir visuomeniai apskritai. Ir e, per ateinančius penkius metus mes tokiais principais turėtume ir vadovautis. Trys pagrindiniai uždaviniai e, mano E, nuomonė laukia mūsų, reikia sukurti bendras taisyklės, reikia e, taikyti visuoti būtinai pertvarkymo taisyklės, sustiprinti skaidrumą, atskaitomybę bankų sektorius, reikia priemonių, tai yra rizikos valdymo priemonių, rizikos e, vertinimo priemonių ir priemonių, kurios užtikrintų skaidrumą. E, šie tikslai, e, kurie yra panašus į pagrindinius tikslus, bus labai svarbus per ateinančius penkerius metus. Taip pat reikės e, kitaip galbūt akcentuoti skirti sudėtingas užduotis. Reikia užtikrinti, kad bankai sustiprėtų ir pasirenktų galimiems ateities, su, su, ateities sukretimams. Taip pat e, technologijos nauji vartotojų poreikiai e, verčia mus prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Taip pat e, struktūriniai pokyčiai toliau vyksta ir EBI turėtų prisidėti prie visų procesų, vadovaudamasi savo patirtimi. Mes jau sukaupėme tos patirties labai e, nemažai ir ji yra, ta patirtis labai ypatinga, mes turėtume ją naudotis ir ją stiprinti. EBI e, taip pat turi ypatingą padėtį ir gali prisidėti prie, vis, prie pereimo laikotarpio sėkmingo E, įgyvendinimo. Mes turime užtikrinti sklandų bendrosios rinkos funkcionavimą e, ir užtikrinti vartotojų apsaugą, e, sustiprinti sistemą, padaryti ją sparesnę finansų krizėms. Taip pat turime skatinti keitimas į pažangę praktiką pertvarkos sityje, reikia teikti daugiau, teikti daugiau informacijos e, visuomenė apie bankų sektorių. Mes taip pat toliau dėl to rinksime ir skleisime informaciją apie bankus. Uh, tai labai naudinga yra ir e, akcentuosime priežios įties pažangiosios praktikos pavyzdžius ir e, mainų svarbą. EBI turėtų e, taip pat bendrauti su komisija, taryba ir Europos parlamentu, informuoti šias institucijas apie svarbiausius įvykius ir mes taip pat įsivaizduojame, kad bus pasirengta breksitui, tai labai rimtas įvykis, tačiau mes turime taip pat e, pasirengti e, geriems sklandiems santykiams e, su Britanija kaip trečiaja šalimi, nes santykiai su trečiosiomis šalimis labai svarbus. Taip pat noriu pasakyti, kad mes atlikdami savo uždavinius e, bandysime reaguoti laiku, taikyti adekvačias priemonės. E, taip pat sieksime, kad visuose EBI veiksmuose būtų vadovaujamasi atsargumo principų. E, turime apsaugoti klientus, skatinti konkurencingumą, stiprinti bendrąją rinką, taip pat tobulinti atskaitomybės priežiūros reikalavimus ir užtikrinti, kad tos priemonės būtų naudojamos proporcingai, adekvačiai, siekiant mūsų tikslų. Ir nepažeisti, e, taikydami taisyklės, turėtume e, struktūrų e, sektoriaus bankų. Aš tikiuosi, kad mes e, turėsime galimybių šiose sityse dirbti su visa e, bendruomenė susijusia su bankininkystės institucija ir aš dabar e, mielai su jumis pakalbėsiu apie tai, kaip įsivaizduojame mūsų institucijos ateitį ir atsakysiu į klausimus. Dėkuoju Jums už Jūsų įžangą, Markus Weber toliau. Dėkuoju, ponia Kamperė, Jums leidus norėčiau pasisakyti vokiškai. Tikiuosi dabar jau mane suprantate, dėkoju. Du klausimėliai. Pirmiausia, dabar mm, jau atlikome nuo savo kapitalo direktyvos ir reglamento peržiūrą, baigtas trilogas, ypatingas dėmesys skiriamas proporcingumui. Ir EBR, e, tai yra EBI, pavydė bent jau 10 procentų sumažinti biurokratinius kaštus MVI. Taigi, kaip jūs norite tai gyvendinti ir nuo ko ketinate pradėti? Antra, Bazelio bankų priežiūros komitetas sudarė dėl priemonių skirtų bazelis 3 gyvenimui. Taigi jau per kitą kadenciją turėsime svarstyti, kaip įgyvendinti šį e, bazelio paketą. Kaip jūs įvertinate, ar turime jį identiškai perimti, ar galima kažkur nukreipti, nukreipti ir kaip viską vertintumėte per proporcingumo prizmę. Dėkuoju. Thank you very much for the two questions. Dėkuoju Jums už šios du klausimus. Proporcingumas ir tai, ką Jūs klausėte apie EBI vaidmenį. Tai yra pagrindinis principas, mano galva, kuriuo būtent vadovautas visoje savo veikloje. Ta aš jau pasakiau ir aš gerai Jūs supratau, Jūs supratate, kad kad e, jūs kalbėjote apie tai, kad šiuo metu iš tikrųjų tas proporcingumas taikomas daugiausia, kai kalba eina tai eina administracinę naštą, bet to nepakanka. Mums reikia surasti dermą proporcingumą, kuris būtų taikom, taikomas reguliavimo veiklai, atsižvelgiant į kiekvienos institucijos veiklos modelį. Europos Sąjunga praeitėje patvirtino Bazelio E, reikalavimus, kurie taikomi visiems e, bankams. Taip nėra, nėra visuose finansų centruose. Ir manau, kad e, mes turėtume tęsti anksčiau patvirtintą požiūrį. Ir mes turime, bet mes turime taip pat atsižvelgti į Europos bankų sektoriaus struktūrą, į, į mūsų finansinių institucijų ypatumus ir akivaizdu, kad čia tam tikrų dalykų negalime da, ne, neminėti. Pavyzdžiui, finansinis stabilumas yra nepaprastai svarbus. Ir pertvarkant bankus negalima užkarti, užkrauti papildomos naftos mokesčių mokėtojams ir būtina apsaugoti konkurenciją. Uh, ir EBI turėtų vaidinti kur kas aktyvesnį vaidmenį šioje srityje, užtikrinamas, kad būtų taikomas proporcingumas ne tik, kai kalbame apie administracinę naštą, bet ir apie finansinės analizės. Kadangi taip greitai atsakėte, dar labai trumpai. Man rodot, tai jūs esate Sandentero banko reguliavimo klausimų komiteto uh, E, narys, taigi faktiškai čia pagrindinis lobistas. Ar manote, kad tai takos ateityje jūsų nepriklausomumą? E, the, the yes. Taip kaip aš išgirdau vertimą, aš galėčiau pasakyti taip. Galiu Jums pasakyti, kad aš esu žmogus, kuris sukaupė nemažai profesinės patirties dirbdamas. Ir pastaraisiais metais e, aš sukaupiau tam tikros patirties, kuri mane suformavo. Ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu tą patirtimį pasinaudoti, dirbdamas EBI, galėsiu dirbti savarankiškai. Ir aš manau, kad mano patirtis padeda mums, kaip man kaip tik suprasti įvairius uh, Um, e, e, įvairių klausimų aspektus, e, da, įvairias nuomonės ir užtikrinti, kad mums reikia įvairių priemonių, ta, kad mes galėtume užtikrinti mūsų rinkos stabilumą ir kurti bendrą ta, rinką. Taigi ta patirtis yra mano bendros patirties dalis. Didžioji dauguma mano patirties yra akademinė ir todėl ta patirtis, kurią jūs minėjote, padėja, gali padėti man suvokti sektoriaus ypatumus. Dėkoju, pervanšberės. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau pratesti tai, apie ką jūs kalbėjote. Jūs NDR bankė dirbote nuo 2014 metų ir būtent rūpinotės reglamentavimo klausimais. Uh, Aš kartais e, da, da, sakau, kad kai kurie asmenys yra pernelik uh, e, suinteresuoti e, patys tam, kad galėtų vertinti objektyviai padėtį. Taigi, kaip jūs, pavyzdžiui, galėtumėt reaguoti ir Santer banko prašymus, kai jie jūs kreipsis? O antras klausimas yra susijęs su pinigų plovimu. Kaip jums yra žinoma, šiandien vyksta Europos priežiūros institucijų peržiūra ir galvojama sukurti bendrą veiksmų planą skirtą pinigų, kovai su pinigų plovimu. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip Europa galėtų aktyviau kovoti su pinigų plovimu ir kaip galima būtų užtikrinti, kad kad galima būtų bendarbiauti priežiūros srityje šiuo klausimu. ar abiejį galės iš tikrųjų užtikrinti deramą įvairių subjektų koordinaciją, ar jums gal atrodo, kad reikėtų kažkokios papildomos struktūros ar priemonės? Uh, uh, Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus. Apie mano patirtį Santander banke. EBI pirmininkas turi bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, tačiau tai nereiškia, kad jis turi teikti pirmenybę kokiam nors iš subjektų. Ir akivaizdu, tam tik aš turėsiu da, tikrai nemažai pasistengti, kad aš su visais elgčiausi sąžiningai, vienodai ir kad aš e, nepasiduo, kad e, nepasiduočiau į. E, Nepasitočiau įvairių interesų grupių įtakai. Kaip tą galima būtų padaryti? Pirmiausia, aš veiksiu labai skaidriai, bendraudamas su šiais subjektais. Aš turėsiu atskaityti ir valdybai, ir bendrijai. Aš turiu taip pat kalbėti atvirai apie tai, kad čia galimas tai iš tikrųjų interesų konfliktas. Uh, Ir todėl aš galiu tik tai paraginti visus atidžiai stebėti, kad neįvyktų interesų konflikto. Ir aš stengsiuosi taip pat atsižvelgti į visų, kas, tai, kas dalyvauja grįžtamų ryšio procesuose, nuomonę. AML Ar tai kelia iššūkių uh, ES? Taip, aš manau, kad uh, taip yra. Tai, tai kitas yra dalykas nei vidaus rinka. Ir mes esame tiek stiprus, kiek yra stipri mūsų silpniausiai grandis. Ir tą bendrą principą supranta. Aš kalbu apie kovą su pinigų plovimu. Ir mums be abejo reikia dirbti visais ligmenimis. Priežiūros institucijos da, da, turėtų tinkamai bendradarbiauti. Ir jei gerai supratau jūsų antrą klausimą, ar užteks dabartinių EBI galiojimų tam, kad galima būtų veiksmingai kovoti su pinigų plovimu? Uh, Kiek aš suprantu, šiuo metu vyksta įvairios diskusijos apie tai, kokius galiojimus mes turėtume turėti kovos e, su pinigų plovimu srityje. Ir kalbame vis tai, kad mes turėtume e, e, tam turėti pakankamų lėšų. Ir šiuo metu kalbama apie ABI įgaliojimus ir, kiek aš suprantu, ABI turėtų veikti kaip koordinuojanti institucija. Ar tai yra tobulas pasiūlymas? Nežinau, aš tik pasakyčiau, kad tai yra žingsnis teisinga linkme. Bet kaip jūs įsivaizduojate, aš šiuo metu nesu dar tiek įsigilinęs į visų institucijų ypatumus ES. Ir, bet bendrai, bandydamas atsakyti jūsų klausimą, aš galėčiau pasakyti, kad ko gero dabartinė kryptis yra teisinga. Dėkuoju, Ramon Tremoza. Dėkuoju, ponė pirmininkė Galdžerė. Lugar. Dėkuoju, ponė Kampė, laba diena. Na, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti nes Strasbūrė jums pavyko pasiekti, kad per penkias minutės mes koordinatoriai sutiktume. Na, šiaip jau nėra dažnas dalykas, nėra taip jau lengva. Uh, Taigi tikiuosi, kad e, per ateinančius metus nutri, nuveiksite didelių darbų dėl NPL e, neveiksnių e, paskolų. Na taip, ir dabar, ba, dabar yra pakankamai išsiskyrusios nuomonių dėl rizikos valdymo, rizikos mažymo priemonių tarp valstybių narių. Na, o mes esame pasirengę tam, kad išvengtume kitos neveiksnių e, paskolų bangos, kaip kad nutiko 2008 metais. Štai toks retorinis klausimas e, jūsų adresu, nes tai mane tikrai labai neramina. Pavyzdžiui, Mario Draki 17 e, metų, lapkričio 21 dieną, vieno iš savo klausimų Ekon komitete metu turėjo atsakyti šį klausimą ir jis sakė, kad tų neveiksnių paskolų e, priežastis buvo įdingas teisės, e, tiesioginių mokėjimų teisės aktų gyvenimas. Vėluojančių mokėjimų teisės aktų gyvenimas. Taigi, taip, e, yra tokiu atveju, kai didžiosios tarptautinės bendrovės Europos Sąjungoje moka vos praeis tik tai 300-400 dienų. E, Mario Draki kalbėjo ir apie kitas priežastis e, kai buvo nemokama, to pasakoje bankrutavo daugybė MVI ir dėl šios priežasties tuo metu E, Mari Dragi mane, kad reikia būti pasiruošusiems. E, pavyzdžiui, e, šiuo metu Ispanijoje vis dėlto mm, parengtame naujame teisės akte nenumatytos sankcijos, pavyzdžiui, tokiais netinkamais atvejais. O kaip jūs viską vertinate? Jūs iš esmės klausit apie tai, da, kiek mes turime būti susirūpinę dėl dabartinių neveiksnių paskolų ir dėl banko gebėjimų su jumis susitvarkyti. Da, Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad 2008 metų krizė buvo neįtikėtinai didelio masto. Ji buvo panaši į 1930 atsiprašau, 20-ojo amžiaus e, ketvirtojo dešimtmečio krizę. Ir taip gali būti taip, kad e, įvyks ciklinių e, recesijų Euro, Euros, Europos sistemoje, bet vargu ar galima tikėtis tokio pat masto krizės, kokią, kokią išgyvenome 2008 metais, nes daug kas buvo padaryta. Uh, Ir taip pat kai kurios šalis ėmėsi tam tikrų makroekonominių priemonių. Taigi mes neturėtume manyti, kad bankuose ar konkrečiuose sektoriuose susikaups labai daug neveiksnių paskolų. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl vėluojančių mokėjimų direktyvos tam tikrose šalyse tai sukėlė iš tikrųjų labai rimtų problemų. Ir taip pat susidarė ne tik dėl to, kad buvo vėluojama sumokėti, bet dėl to, kad buvo piknaudžiaujama savo rinkos gale. Ta darė stambus žaidėjas, o kartais ir vyriausybės, kaip jūs minėjote, ar kiti subjektai kurie galėjo tam tikrose sektoriuose pasinaudoti savo da, turimą galę. Ir taip galėjo būti nuskriaustos mažos vidinės įmonės, kitos interesuotos šalis. Ir tai tik tai parodo, kad tose sektoriuose buvo per maža konkurencija. Todėl mes turėtume siekti, kad mokėjimai būtų atliekami geriau, kad uh, kad būtų tinkamai atliekami visi darbinio kapitalo mokėjimai ir tai padėtų mums užkirsti kelią galimoms krizėms ateityje. Ispanijoje, pavyzdžiui, buvo pas, e, pasiūly, pateikti keli įstatymų pasiūlymai e, šiai problemai spręsti. Ir, e, pavyzdžiui, kalbama apie mokėjimo terminų nustatymą. Nors tai e, pažeidžia e, ūkios, laisvų ūkio subjektų laisvę sudaryti tokius, tokias sutartis, kokio, e, kokios joms tinka. Bet aš jau minėjau, kad uh, kad vis dėlto reikia spręsti per nelik didelės galios rinkoje keliamas problemas. Be. Trys trumpi klausimai. Pirmiausia, norėčiau pagalvoti, ką Jūs galvojate apie atsparumo testus. E, mes išgyvename laikotarpiu, kai sistemiškai nepa, nesugebėjo tie testai nustatyti finansų sektoriaus problemų. Antras klausimas - finansinių produktų nesažininkas pardavinėjimas. Jūs dabar e, Santandere dirbate, Santandero bankė ir Jis buvo nubaustas milijoninėmis sumomis už tai, kad dėl nesažininkos veiklos. Ir taip pat noriu paklausti jūsų, ką jūs galvojate, kaip priežios institucijos atstovas nutraukti tokią, apie galimybę nutraukti tokią praktiką. Dar vienas dalykas, e, dėl kokių yra problemų jūs buvote atsakingas finansų įstaigoje e, to, e, to, už tą sritį, kuri yra tiesiogiai prižiūrima Europos bankų įstaigos. Aš noriu paklausti jūsų, ar galite užtikrinti, kad tikrai nebus jokių interesų, jokio interesų konflikto ir aš e, noriu paklausti jūsų, ar jūs dar tebe dirbate Santander bankė? Ir galbūt vėliau būtų buvo geriau jums kandidatuoti tokias pareigas. Aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Aš netiek kritiškai vertinu da, uh, E, testavimą nepalankiausiamis sąlygomis, jų rezultatus, e, tie testavimai padidino skaidrumą ir taip pat e, padėjo mums geriau suprasti, kiek atsparios yra įvairios institucijos sukretimo sąlygomis. Taip ir galima be abejo būtų ilgai ginčytis, ar stiklinė yra pusiau pilna ar pusiau tuščia. Bet aš manau, kad uh, testavimas nepalankiausiamis sąlygomis pirmiausia šiandien yra skirtas tam, kad galim būtų įsiaiškinti, ar bankas susitvarkytų su tam tikrais sukretimais. Ir jei mes pažvelgtume taip, kaip atliekami tie testavimai, pamatysime, kad tie bankai, kurie praeitėje, kurie turėjo problemų praeitėje, tai jei jie būtų patikri, e, jei jiems būtų pritaikytas tas testavimas nepalankiausiamis sąlygomis, jie būtų atsidūrę sąrašų gale, tai yra jų rezultatai būtų leidę mums suprasti, kad bankė buvo problemų. Ir iš tikrųjų galima kalbėti apie taip, kaip ABI galėtų prisidėti prie to testavimo tobulinimo. Ir galima būtų kalbėti net ir apie cik, e, tam tikrus ciklus, kurie turėtų prasidėti nuo 2020 metų. Pavyzdžiui, kaip pirmininkas aš galėčiau paskatinti tokias diskusijas. Toliau. Ne, e, netinkama e, prekybos praktika finansų sektoriuje. Čia negali būti jokios tolerancijos. Tačiau kaip tai galima būtų užtikrinti, kad taip būtų ir kad e, e, sistema būtų taikoma veiksmingai. Pirmiausia, reikia deramos priežiūros, bet to reikia taip pat turėti galimybę iš anksto įvertinti, ar e, sandorio šalis, tai yra siūlunti produktą institucija ir vartotojas, iš tikrųjų yra pajėgus dalyvauti sandorėje. Tai reiškia, kad mums reikės ženkliai padidinti skaidrumą ir taip pat reikės e, daug numatyti galimybės profiliuoti e, vartotojus. ir vartotojų apsauga, mano galva, yra klausimas, kuris ateityje bus dar svarbesnis. Penki, per pasarys 5-6 metus daug buvo kalbama apie taip, kaip galima būtų apsaugoti vartotojus bankų nemokumo atvejais. Toliau santyki, mano santykiai su uh, Santander banku. Aš, kiek aš suprantu, da, šis klausimas jums labai rūpi. Ir jūs klausėte, ka, ką aš darysiu. Aš galiu jums pasakyti, kad aš su malnumu atvyksiu pas jūs ir galėsiu atsiskaityti tuo atveju, jei jums kilks klausimų dėl to, ar kokių mano nors sprendimų neįtakoja mano ankstesnė patirtis Santander banke. Ir jūs manęs paklausite, ar aš vis dar dirbu Santander bankė. Aš galiu jums pasakyti, taip, aš tenai dar di dirbu. Ir jūs klausite, ar man nereikėtų pirmiausia uh, pasitraukti iš šio banko. Taip, gal prieš aplikuojant prie, uh, uh, į EBI pirmininko pareigas aš turėčiau tą padaryti, bet aš galiu jums pasakyti, kad aš dirbu uh, aš turiu savo karjerą ir aš nežinau, ar aš tapsiu EBI pirmininku ir todėl aš vertinęs riziką nusprendžiau nepasitraukti iš Santander banko. Ir aš manau, kad kad didelės reikšmės neturės mano būsimoms pareigoms, ar aš pasitraukčiau dabar, ar prieš dvi, iš savo pareigų Santander bankė, ar būt, būčiau pasitraukęs prieš dvi savaitės. Dėkoju. Dėkoju Jums už labai tokius atvirus atsakymus į tą paskutinį sudėtingą klausimą. Na kągi, aš manau, kad mes galime baigti. Šią įdomią diskusiją, šius įdomius klausimus. Dabar paskelbsime pertrauką ir 12 val. 12 val. 30 minučių pradėsime balsuoti. Dėkoju. I look forward to future interactions, I hope. Yes. はい。Um, dear colleagues, um, let's start uh, with the test. Our... Kągi kolegos, pradėkime balsavimą išbandysime, ar veikia balsavimo įranga, balsuokime. Ok. A. Kągi, dar yra kolegų, kurie dar e, ruošiasi balsuoti paliksime jiem kiek laiko, Kągi, pradėkime balsuoti e, e dėl konsultacijų, dėl trilogų rezultatų. Sophie Intveld pranešimas dėl PEP e visos Europos asmeninių pensijų produkto Noriu pasveikinti pranešę dėl trialogų rezultato ir dabar pradėkime balsuoti vardinis balsavimas. Peps, the vote is open. Balsuokime. Balsamas baigtas. 25 už, 4 prieš, 17 susilaikiusiųjų patvirtina tą sveikino pranešėją. Pereikime prie e, banko dokumento rinkinio dviejų pranešimų. Ir norėčiau pasveikinti poną Hökmarą ir poną Simon ir komandą dėl labai svarbių teigiamų rezultatų, nes tikrai sudėtingi teisėkuros pasiūlymai, daug sudėta darbo, pradėkime balsuoti, varnis balsavimas. Wow. <laughs> whatever my coordinator. The vote is closed. Balsamas baigtas, 44 už, 4 prieš, nei vienas nesusilaikė. Sveikinu, dar balsuosime. E, Gerardi, balsuokime. Vote is closed. Balsamas baigtas. 44 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Turime plačią daugumą sveikinu. Atrodo, norite kažką pasakyti, prašau. Na, na, tikrai mane labai sujaudino parama. O rimčiau, tai norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjams, nes tikrai dosie labai sudėtingas, tačiau diskusijos buvo puikios. Na, net ir galutinėse darybose su taryba e, vėl e, galėjome dirbti iš vien ir pavyko įveikti šį milžinišką darbą. Taigi, naudojantis progą, norėčiau padėkoti visiems šešėlim pranešėjams, jūs čia esate. Dėkoju visiems kitiems. Taip pat turiu pripažinti, kad tai yra paskutinis pranešimas, e, ties kurio dirbu per šią kadenciją šiam parlamente, taigi tai itin mane jaudina, dėkoju. Sitting team, and now we move to Peter Simon uh, to uh, reports. Uh, for CRD 5, uh, vote is open. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 41 už, 2 prieš, 5 susilaikiusieji. Kitas CRR. Balsuokime. Vote is closed. Balsamas baigtas. 41 už, 2 prieš, 5 susilaikiusiai. Vėlgi plati palaikanti dauguma. Sveikinu ir jūs, Pėterį, ir sveikinu ir visą jūsų komandą. Nežinau, ar norėtumėte tarti žodį. Dėkoju. Dėkoju ir visiems šešėliniams pranešėjams. Džiugu, jog šis rezultatas rodo, kad net jeigu uh, yra nelengva, jeigu bendradarbiaujame, susimame rankas, tuomet e, derantį su taryba esame stiprus. Na ir tikėkime, kad per kitą kadenciją baigsime darbus dėl Bazelio 3 Na ir rengiant atitinkamus teisėkurus pasiūlymus, bendradarbiavimas bus lygiai toks pat svarbus ir geras, nes, pavyzdžiui, buvo paminėta ankstesnė diskusijose proporcingumas, tai yra labai svarbu. Na, nu, o šiaip norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą per pastaruosius keletą metų. Na, nu, o tiems, kurie jau per kitą kadenciją toliau dirbsite šiais klausimais, linkiu daug sėkmės. Dėkoju, Pėteri. Ir dar sėki sveikinu. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Taigi, per du puikus rezultatas galime um, pagristai jumis ir jūsų indėlių parlamente didžiuotis. Toliau balsuosime dėl skirimo į pareigas. Pirmiausia, E, SND narys, žodinis pakeitimas, kurį pateikė EPP. Taigi balsuosime atskirai. Ne. Pirmiausia, dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikysiai patvirtinta. O dabar balsuosime uh, slaptai dėl pono Laviolas skirimo į bendros pertvarkos valdybą. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 37 už, 8 prieš, 3 susilaikysiai. Sveikinu ponę Laviolą. Toliau balsuosime dėl nuomonės dėl pono Lein e, skirimo nuomonės į Europos centrinio banko vykdomąją valdybą. Pirmiausia, už SND frakcijos žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Patvirtinta. Nuo dabar balsuosime dėl Filipo Lenino skirimo Europos centrinio banko vykdomą lybą 8 metų kadencijai. Balsuokime. Slaptas balsavimas. Balsavimas baigtas. 33 už 8 prieš 6 susilaikiusieji sveikiname. Pona Lein. Na ir galiausiai balsuosime dėl pono Kamperio skirimo į Europos bankinystės institucijos pirmininko pareigas. Pirmiausia, turime SND frakcijos žodinį pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusieji? Patvirtinta. O dabar balsuosime dėl to, kad būtų pritarta ponoj Kamperiui E, kaip Europos bankintysis institucijos pirmininkui. Balsuokime. Balsamas baigtas. 33 už, 8 prieš, 5 susilaikiusi. Jį patvirtinta sveikiname ir pona Kamperį. Be to, dar pastebėsiu štai ką. Pirmiausia, per vanš. O jau po to pasidalinsiu savo mitimis, įtariu, kad pasisakysime panašiai. Trys kandidatai e, siūlomi labai svarbias e, pareigas. Mes sekėme atrankos procesas, kaip vyksta ir manome, kad kandidatai deramai e, vykdys savo pareigas, bet kyla tam tikrų sunkumų Deja, aš bijau, kad ši kadencija jau neišspręs e, tų problemų, ypač kalbu apie paskutinį kandidatą. Tai yra lyčių lygybės klausimas, moterų stovavimas. E, matome, kad e, dar net pablogėjo situacija sisteminės rizikos valdybos pirmininkė, pakeitė vyras buvusią. Sabin Lechtenberger taip pat ketina palikti savo postą. Ir ECB e, sityje, e, man atrodo, kad tikrai lyčių lygybės problema yra aktuali. Mario Senteno e, iš, išgirdo mūsų susirūpimą dėl to, kaip rengiami kandidatų sąrašai ir taryba ir komisija. E, tos dvi institucijos siunčia mums trumpuosius sąrašus, e, turėtų žinoti, kad ateina laikas, kai galime pasakyti ne, jeigu jos neįsiklausys į mūsų e, reikalavimus. Ir mes turime iš tikrųjų elgtis kitaip negu iš jo, jeigu norime, kad realybė pasikeistų. Indeed, uh... Dėkuoju per manš. Na taip, yra tam tikras e, paradoksas, kad viena vertus balsam ir patvirtiname labai gerus kandidatus. Na ir yra priežasčių, kodėl e, yra atrinkti būtent šie kandidatai buvo ta priešistorė gerai žinoma. Na ir nemanau, kad galime kritikuoti individualius atvejus, nes kandidatai geri. Tačiau negalime ignoruoti, kad vis dėlto sąjunga tarsi nesugeba skatinti lyčių lygybės, kas aišku yra labai svarbus dalykas. Taigi Aš manau, kad tai yra politinis aspektas, jį turime spręsti. Beje, lyčių lygybė ne vienintelė, ne vienintelė problema. Ir, pažiūrėjau, su pana Lenin kalbėjome apie e, konsultacijų svarbą, ponas Langinas išdėstė svarbių minčių. Taigi, na, gaila, kad, e, aišku, baigėsi parlamento kadenciją ir neturime pakankamai laiko dirbti ties e, kandidatų skirimą į svarbias pareigas. Svarbiausias pareigas taigi yra tam tikrų politinių požiūrių sudėtingų klausimų, yra problemų, taigi, taigi reikės e, stengtis ateityje užtikrinti, kad parlamentas galėtų e, pasirūpinti, kad visose institucijose, kurias dabar išrinkti kandidatai, bus labiau skiriamas dėmesys parlamento vaidmeniui, ypač kaip vaidmeniui, funkcijoms, o taip pat ir lyčių lygybei. Dėkoju trumpai. Aišku, mes teigiamai vertiname pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad e, būtų pripažinta viso šio klausimo svarba parlamentui, tačiau nesik, jau kurį laiką keliame šį klausimą. Ir paskutinis iki, kai buvo patvirta pono Deginė kandidatūra, mes raštu kreipėmės į poną Santeno ir raginame pakeisti E, procedūra, pagal kurią yra skiriamos rimi kandidatai, traukiami į tas trumpai sąrašą. Ir jeigu mes toliau balsuosime e, dėl vyrų kandidatų, tai taryba mus traktuos kaip naudingus kvailius ir nepakeisime lyčių lygybės situacijos. Taigi prieš balsuojant plenarnės sesijoje siūlome su, nu, sustabdyti šią procedūrą ir pradėti dėrybas. E, tam, kad pasiektume tam tikrų pokyčių. Tai tikrai nesusijęs su tuo, kad nesutinkame su kuriuo nors e, kandidatu asmeniškai. Ne, tiesiog e, tikslas yra neapsiriboti vien tik tai žodžiais dėl mm, lyčių lygybės, o pasiekti konkrečių rezultatų. Dėkuoju, Markus. Mes balsavome, bet juk e, SND ir EPP pateikė pakeitimų, o dabar pasisako tie, kurie pritarė, bet jeigu jau atvirai, mes aiškiai išdėstame, kokių turime lūkesčių netgi dėl nacionalinio ligmens. Tai išsakyti ir žodinio pakeitime, nes jeigu to nepasieksime nacionaliniu lygiu, nepasieksime europiniu lygiu. Ir beje, būtų, buvo viena moteris kandidatė ir dauguma mūsų komiteto narių prieš šių kandidatų tvirtinimą kitų tvirtimų metu balsavo prieš tą moterį kandidatę. Taigi, taip, iš tikrųjų, gal tai klausimas kitai kadencijai, bet nepripažinkime, kad visi rėkiam, šaukiam, kad turi būti moterų, kai pristatoma moteris kandidatė, niekas jos nepalaiko. Na, aš noriu Markus pasakyti, kad mes palaikėm tą moterį kandidatę. Pirmininkas. Taip, visi turi galimybę išdėti savo nuomonę, tačiau svarbu štai kas. Iš, ne iš mūsų pateikto teksto, ne iš individualių pasisakom, bet iš to teksto ten išdėstė parlamento nuomonė ir iš to galima spręsti štai ką. Mes nenorime sustabdyti individualių kandidatų skirimo, nes tie kandidatai geri. E, nenorime jų atšaukti, tačiau kitą vertus norime pasiūsti politinį signalą, nes rezultatas nesubalansuotas. Į tai norime atkreipti dėmesį ir manau, kad dabar turime toliau dirbti sutinkamai su mūsų balsavimo rezultatais. Dar sėki pakartosiu, kad uh, Vienas dalykas yra konkretus kandidatai, jie yra tinkami, kitas dalykas bendras kontekstas ir bendra problema. Kągi, perikime prie kito balsavimo. Europės pas ekonominės politikos koordinavimo semestras metinio augimo apžvalga. Pranešėjas yra Tom van der Kendelare. Aštuntas kompromisas kas už? B kompromisas už prieš susilaikę priimta, C kompromisas už prieš susilaikę priimta, D kompromisas už prieš susilaikę priimta, E kompromisas už prieš susilaikę priimta, F kompromisas už prieš susilaikę priimta, G kompromisas už prieš susilaikę priimta. H. Kompromisas už, atsiprašo pirmininkas. 168. Jūs teisus už prieš susilaikę atmesta. H. Kompromisas už prieš susilaikę priimta. I. Kompromisas už prieš susilaikę priimta. G. Kompromisas už prieš susilaikę priimta. K. Kompromisas už prieš susilaikę priimta. L kompromisas už prieš susilaikę priimta, M Šiandien gal aš nelabai gerai pirmininkau. 142 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 157 už prieš susilaikė atmestas. 250 už prieš susilaikė atmestas. M kompromisas už prieš susilaikė priimtas. N kompromisas atkrito kiti atkrito N kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 409 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. O kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. P kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 48 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. 50 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Q kompromisas už prieš susilaikė priimtas, R kompromisas už prieš susilaikė priimtas, S kompromisas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas prašom. Balsavimas baigtas. 35 už 9 prieš 3 susilaikė, sveikiname pranešėją. Posėdis baigiamas, kitą kartą susitiksime kovo 4. 16.30. nuo 15 iki 16.30 e, posėdžiausim. Posėdis baigtas.